So, good morning, everybody. I'm happy to have those who are here and I hope all the other. Labas rytas, kreipiuosi tuos, kurie atėjo, kiti dar atvyks, mūsų laukia rimt, arba neatvyks. Pirmasis punktas darbo tarkės tvirtinimas, ar kas nors turi kokių pastabų, jei ne, laikysime ją patvirtintą. Pirmininko pranešimai, trilogo dėrybos dėl pinigų rinkų fondų. Galiojami patvirtinti pranešėja Nina Džil iš Sotsdemų. Sprendimą prieėmėme 2015 balandį. E, Birželio 15-ąją pareijus metams taryba susitarė dėl bendrojo požiūrio dėl šio dokumento. Ir trišalė dialogo darybos gali netrukus prasidėti pirmininkant Slovakijai ir pirmasis susitikimas numatytas Liepos 14-ąją. Pradėsime darbą dar iki vasaros atostogos. atostogų. Ir toliau trečiasis punktas. ES 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Pranešėjas yra komiteto vicepirmininkas, žodis ją, ja, jis kalbės vokiškai. Tai yra savo susitikiu žodį. Labas rytas, kolegos. Nuomonė dėl biudžeto nelengva, ypač nelengva renkti šiais metais dėl ypatingų situacijos Junktinėje karalystėje. Todėl komisija nesilaikė e, sutartyse numatytų terminų e, dėl biudžeto projekto pateikimo. Mums man teks e, dirbti remiantis bendro pobūdžio informaciją. Pagal procedūrą numatytą turėtume sureaguoti į pirmąjį projekto svarstymą taryboje, kuris vyks rugsėjo mėnesį, tačiau turėsime būti labai atsargus, nes uh, Taryba dar irgi neturėjo progos susipažinti su pirmuoju e, dokumento projektu, kadangi komisija neparuošė jo gegužės mėnesį, kaip įprasta. E, problema yra ta, kad formuluotės yra labai bendros, o ekonomikos komitetas atsakingas tik tai už porą to biudžeto eilučių. Savo pranešime akcentuoju keturis svarbiausius dalykus, juos trumpai pristatysiu. Ekonomikos komitetas turėtų akcentuoti, kad e, biudžeto projektas turi būti nuoseklus, mūsų politikos atspindys, ypač e, Europos e, semestro kontekste. Nėra prasmės svarstyti Europos semestrą ir paskui paskirstant lėšas neatsižvelgti į mums labiausiai rūpimas rytis. Nepramoninių interesų e, atstovų finansavimas. Tai programa susijusi su geresniu finansų valdymu ir priežiūra, tai E, eksperimentinių projektų pavyzdys. Jie irgi finansuojami, bet neaišku, kaip komisija toliau e, rengėsi dirbti, nes reikia išspręsti juridinio pagrindo klausimą dėl šių biudžeto įlučių. Kalbėjau su tų organizacijų atstovais ir daugiau nei 50 procentų biudžeto skiriamo tai toms organizacijoms yra skiriamos iš komisijos biudžeto. Visus šios klausimus turime apsvarstyti, išnagrinėti juridinį pagrindą ir e, pasirūpinti nuolatiniu tokių organizacijų finansavimu. Kalbėjau su visomis priežiūros agent, agentūromis, peržiūrėjau jų e, biudžeto planus ateinančiams metams. Visos trys priežiūros institucijos turi savo pradinį biudžetą. Dvi iš trijų prašo daugiau pinigų šalia to bazinio biudžeto. EU, EOPA ir IBA, Europos bankinė institucija, o ESMA neprašo. Bet Europos bankų priežiūros institucija yra ypatingas atvejis, nes uh, pastaraisiais mėnesiais EBAI nepavyko užpildyti e, turimų postų ir po birželio mėnesio tai bus dar sudėtingiau. Pabandysiu paaiškinti, kodėl. Dar prieš referendumą tos institucijos darbuotojai aiškino, kad kyla abejonių, ar jiems bus leista pasilikti Londone, ar jiems teks išsikelti. Dabar jau tą pašu, kad čia institucijai teks išsikelti iš Londono, nes negali Europos institucija dirbti už ES ribų. Todėl reikia palūkėti ir išsiaiškinti, ką taryba nuspręs dėl tos institucijos e, viet... būstinės vietos. O to tarpu turėtume ruoštis e, tos agentūros 2017 biudžetui. Jeigu e, skirtume lėšų rezervą, jei taryba gali e, prieštarauti, bet ta institucija turėtų užpildyti visus postus. Problema ne, ne Londone, bet tiesiog e, tame, kad už kelių metų darbas tikrai vyks ne Londone ir visų trijų priežiūros institucijų atveju personalo planus turėtume patvirtinti atitinkamai e, kaip ir e, plėtros planus. Ir Europos, aš paklausiu tų institucijų, kodėl banko institucija ir EOPA mane, kodėl jiems reikia papildomai darbuotojų, tačiau jie ne, jiems nepavyko manęs įtikinti. Toliau fiskalinė, fiskalis programa. E, pirmasis ir antrasis mokestinių sprendimų e, tyrimų komitetas bei taip pat e, fiskalis 2020 programa. Pagal šią programą valstybės turėtų pradėti pradėti keistis informaciją apie mokestinius sprendimus, bet visi, kurie dirbo tose komitetuose, aiškiai matė, kad dar yra nemažai erdvės tobulėti, užtikrinant e, mokesčių inspekcijų bendradarbiavimą. Administracinio bendradarbiavimo direktyva jau du kart mm, pakoreguota, kad e, tas bendradarbiavimas būtų našesnis. Taip pat ruošiamos dar papildomos taisyklės dėl kovos su pinigų plovimu ir apie tai kalbėsime su kolegomis iš, iš kitų komitetų reikės išsiaiškinti, ar teks peržiūrinėti fiskalis programos juridinį pagrindą, kad galėtume pritaikyti ją prie dabartinių e, teisėkuros reikalavimų. Ir išsiaiškinti, ar viskas atitinka teisinį pagrindą. E, visus šios pasiūlymus jūs gausite raštu. Aš suprantu, kad nelengva tuos klausimus varstyti, nes biudžeto projekto dar neturime, bet dirbsime su biudžeto komitetu, kad būtų surastas primtinas sprendimas. Ačiū pranešėjai biudžeto mm, e, pranešimo klausimų. Andrėja Paceolė, ačiū pirmininkė. Jūs išsakėte daug pranešimų Daug ko neturiu pridurti, tai pirmoji nuomonė, kurią rengiu Ekon komitete. Svarbu, kad yra įrankių dėžutė Europos semestrui ir kad galime siekti numatytų tikslų. Dėmesį noriu sutelkti į tris mm, bendro pobūdžio klausimus. Lankstumas yra svarbus biudžeto bruožas, kad galėtume reaguoti tokius iššūkius kaip migracija. Turime akcentuoti augimo, darbo vietų kūrimo ir investicijų prioritetus. Bet matome, kad ir toliau išlieka atotrukis tarp mokėjimų įsipareigojimų. Tai svarbiausias e, su biudžetu siejamas klausimas. Ir trečias klausimas, kurį norėčiau pabrėžti. Jei norime um, suteikti strateginių investicijų fondui e, svarbu vaidmenį, paimame lėšas iš infrastruktūros ir pramonės politikos ryčių. Ir todėl mūsų prioritetas turėtų būti uh, atkurti pirminius skaičius biudžete kalbame apie svarbiausias išlaidų eilutės biudžete. Ir ta įrankių dėžutė, kurią minėjau, biudžetas turėtų pasitarnauti pagrindiniams mūsų tikslams. Iš naujo pradėti investicijas e, Europoje ženkliu mastu ir mes dar tikrai esame toli nuo šio tikslo įgyvendinimo. 2007 tikslas 15 procentų tikrai dar nepasiektas. Todėl e, biudžetas turi atitikti tą tikslą. E, jūsų pastebėjimai buvo konstruktyvus ir pozityvus, bet norėčiau akcentuoti dar vieną dalyką. Dėl jūsų dviejų minėtų organizacijų. Kalbu apie finansų priežiūros e, piliečių organizacija Finance Watch. Mums reikia didesnio skaidrumo apie visų šių organizacijų finansavimą. Skaidresnio, veiksmingesnio e, investicijų, skaidresnių e, investicijų, ypač kai kalbame apie vartotojų informavimą. Norėčiau taip pat paminėti priežiūros institucijas bereikalingų priemonių, personalo ir išteklių tos institucijos negalės e, įgyvendinti užduočių, kurias, kurias esame e, joms iškėlę. Tai yra labai svarbios priežiūros institucijos. Ir būtina užtikrinti, kad jos e, dirbtų našiai. Ka, kodėl jos prašo daugiau darbuotojų? Kokius tikslus jos savo kelia? Manau, kad pranešėjo mintis eina tinkama kryptimi ir tikiuosi, kad galėsime dirbti sėkmingai drauge ir pasiekti šio pranešimo teisingą nagrinėjimą. Toliau Keis Venburn. Like to... Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešę, padėkoti už nuomonės projektą, už tai, kad buvo susitelkta į tai, e, kokie EPI poreikiai yra ir kad tai būtų su, suderinta su reikalavimais. Svarbu išlaikyti tokią poziciją. Aš manau, ankstesnėse nuomose dėl to um, siekiame mm, nustatyti biudžetą nesižvelginami į tai, ką daro Europos priežiūros institucijos ir Iš tiesų e, dabar požiūris yra kitoks. Pirmiausia, reikės įvertinti tik po to skirti lėštas e, dėl dalies, e, dėl pasirinkimo jungtiniai karalystė išstoti iš ES ir kokias įtakos tai turės. PAI norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad, kiek aš žinau, nėra tokio reikalavimo, kad ES institucija būtų ES teritorijoje ir todėl atsižvelginti tai, kad. Uh, remiamasi pirminiais teisės aktais, nustatant, kur turėtų būti apie jį ir Londone dabar yra e, ta e, institucija, tai reikia bendro sprendimo procedūros ir aš, na, mielai kvieščiau e, ilgiau pasinaudoti Londono svetingumu, bet aišku svarbu tai, ką vakar kalbėjo koordinatorių, kad reikėtų pasigilinti į tai, koks galėtų, kokia kokios pasiekmes galėtų būti Junktiniai karalystėje išstojus iš ES, koks poveikis bendrai EPI e ir, aišku, papildomas indėlis iš finansinių institucijų ateina į. EPI e e, bi, bi, biudžetą ir iš tiesų paskesnių metų, 17-18 ir toliau biudžetam galbūt reikėtų numatyti eilutę nenumatytom išlaidom liberalų vardu toliau korą. Kalbėsiu trumpai, iš tiesų nėra daug ką čia pridurti, visiškai pritarėme pranešėjo požiūriui į EPI. Negalime didinti biudžeto neįsigilinus e, į, į tai, ar to iš tiesų reikia, tad iš tiesų reikia tinkamo įvertinimo EPI ir jų tikslų Tam labai pritartumėm, o kas bus su bankininkistės institucija, aišku, mes stebėsime tai su didžiuliu susidomėjimu, tačiau turbūt nebūtų visiškai nepagrista žvelgti į ir pagalvoti galbūt apie galimą labai na, perkelimą. Žin, žinau, kad. A, a, Pranešėjas išsamei apie tai nekalbėjo, tačiau aišku turime apie viską galvoti. Inguoja vardu. Uh, Nematau nieko, tai dabar einame prie žaliųjų frakcijos vienas gyvaldas. Ačiū pranešėjai. Trumpai manau, kad aktualiausi dalykai paminėti. Kon nuomonė turbūt nėra tinkamiausia vieta nekalbėti apie labai plačius klausimus susijusius su ES biudžetu, ypač turint galvoje, kad e, biudžeto komiteto pranešėjas dėl biudžeto jau paskelbė, kad e, nesižvelgs nuomonės taip jau labai. E, tad nevertėtų to pamiršti. Aišku, vienas reikšmingų dalykų būtų uh, už, užtikrinti, um, užtikrinti tai, kad, uh, kad tai būtų atsižvelgta, nebūtų tiesiog uh, ignoruojama. Dar vienas pastebėjimas dėl e, Europos priežiūros institucijų, kalbant apie išteklių skirstimą, kalbant apie investuotojų, vartotojų apsaugą, nu, iš tiesų tos lėšos penelik mažos. Jeigu pažvelgtumėme atskiras institucijos, iš tiesų uh, e, susijėmusios techninio standartų ir deleguoto aktų įrengimu, uh, E, tai aš nesuprantu tai, ką sakė Kate Sinburn, kad mes suteikėm e, jiem finansavimą ir nebuvo aišku, ką jie turės veikti. Mes labai daug užduočių jiems pavedėm ir e, aišku, 400 techninių standartų ir, ir panašiai, tai didžiulis darbo krūvis. Aš žinau, kad dabar ji nesiklauso, bet visgi galbūt reikėtų nebandyti užsiminti, kad jie neturėjo ko veikti ir turėjo labai didelį finansavimą, bet aš žinau, kad AKR praeitie yra siūlė apriboti finansavimą EPI. E Aš manau visgi, kad e, požiūris toks labai abejotinas. Turėtumėm e, rodyti pagarbą toms institucijoms už atliekamą darbą, netgi jeigu ne visuomet sutariama visais klausimais, bet manau, ko dabar reikėtų, kai sukūrėm tas institucijas, davėm tokius pažadus, kad jos užtikrins vartotojų ir investuotojų apsaugą, o dabar ES teisės aktai tarsi apie pleistyrą yra, pažiūrėkime, Italija, kur iš tiesų netinkamai prekiaujama finansiniais produktais, nesilaikant MIFID 1 direktyvos, o, o dabar vėl prašoma gelbėti valstybiniam lėšom. Ir klausimas yra toks, ką komisija kitos institucijos padarė, kad nebūtų taip netinkamai prekiaujama. ES teisės aktų turi būti laikomas ir iš tiesų reikia paklausti trijų, kaip jos gali užtikrinti, kad būtų vykdomi joms sutikti galiojimus vartojimai, atižvelgiant į atitinkamai e, pas, paskirtus e, asignavimus. Tai turime atsižvelgti į tą netinkamą, netinkamą priekybą ir, e, ir taip yra ne tik tai Italijoje, yra peticijų ir kitose šalise, tai, pavyzdžiui, ir Vokietijoje, bet čia neišsiplėsiu dėl plėtinės visuomenės, norėčiau pasakyti, kad iš principo netgi galėčiau pritarti tam, ką jūs sakėte, iš esmės, kad uh, E, savifinansavimas atitinkamų institucijų galėtų būti didesnis. Aš manau, tai gan ironiška, kadangi šios dvi organizacijos atliko darbą Briuselį kurį aš apibūdinčiau kaip, e, pavyzdžiui, darbas su atskirais teisės aktais, pagalba parlamentui įvairiausiais aspektais. Jos nevykdė kampanijų ir mano profesiniai e, e, praeitį galėjo vykdyti kam, kampaniją ir reikėjo praeitie elgtis agresyviau pritaikyti finansavimą. Kaip, kaip, kaip žalėsis aš galiu galbūt pasakyti, kad e, jeigu reikėtų pritraukti patiem finansavimą, reikėtų agresyvesnio kampanijų vykdymo. Tad iš tiesų Man gan keista, kad nuomonė yra įtrauktas finansavimas. Aš manyčiau, kad e, tos organizacijos nusipelno paramos. Mums labai jums reikia, kai mes matome, taip, kokie stiprus finansiniai lobistai čia yra. Ir e, iš tiesų e, reikėtų pagalvoti apie e, tą mažesnį finansavimą pilietinių visu, visuomenių čia Bruselį, organizacijų Bruselėje tai nesusilauktų mūsų pritarimo, aš manyčiau, kad e, didesnės savifinansavimas, kad tos organizacijos turėtų daugiau nepriklausomybės, tai tokia minčiai mes nesipriešinumėm. Dar e, vienas dalykas, mes siūlytumėm bandomąjį projektą dėl geresnio bendradarbiavimo, e, siekiant pasinaudoti tuo, kas yra pasiekta tas kalės kontekste ir mes tikėtumėmės, kad mes aptarsime tai su pranešiai ir šešėliniais pranešiais ir paskutinis pastebėjimas mane ir to toliau nuvilia tai, kad Eurostatas mus negali pateikti naujausių duomenų apie Europą 2020 programą. Ir kai kurie e, jūs, jūs skundėsi dėl to, kad kai kurie e, rodikliai yra naudojami e, esminių ES redėjai renkti ir tie duomenys nėra laiku atnaujinami. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm su Eurostato aptarti ir kokybės problemą. Aš atsiprašau, atkreipsiu dėmesį kalbėjimo laiką, kad nekalbėtumėte ilgiau negu pranešėja. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, tai tuomet vėl žodis pranešėjai, pranešėjas, tai aš pat kalbėsiu vokiškai. Norėčiau Jums dar kartą padėkoti, padėkoti visiems, kurie prisidėjo Norėčiau priminti, kad pagal dabartinius plėtros planus artimiausiais metais e ir EBI, ir EOPA gaus papildomų postų, o ko jie prašo, tai e, jie be to dar prašo e, papildomų postų. Aš paklausiau EOPOS, kuo jie remiasi prašydami. Ir iš tiesų jie negalėjo nurodyti nieko, kas būtų pateisinama teisės nuostatų prasme ir iš tiesų aš nematau nieko, kad galėtų pagrysti, kalbant apie naujas funkcijas. Na, tai esma, pavyzdžiui, e, suteikta papildomų funkcijų, daugybė darbo, jie neprašo papildomų posto. Ta pati, ta pati problema yra su beje, paprašiau pagrindimo, tačiau pagrindimo iš esmės nebuvo pateikta. Bent jau manęs apie tai neinformuoja. Taigi be, pap, be įpras, įprastai didinamo darbo vietoje prašo dar papildomo. Tai, tai čia klausimas toks būtų, ar papildomai skirti tas darbo, e, ta darbo vietas ar, ar postus, taip ar ne. Kalbėjau su panu Gaja ir jis sako, kad kiekvienas komitetas turėtų dirbti savo kompetencijos ribose, antraip nebus atsižvelgta išsakomas pastabas. E, e, FC, FC lėšos dėl to, uh, E, nuomonės rengia įtrė ir tas komitetas. Tad iš tiesų mes čia nelabai galime ką pasakyti, jeigu būtų e, pagristų e, sprendimų, mielai juos atsižvelgsiu. Dėl dviejų minėtų pilietinės visuomenės organizacijų, kurias mes finansuojam, tai iš tiesų čia yra problema su teisiniu pagrindu, kurį reikėtų, kurį reikėtų išspręsti. Uh, E, finansavimo programa, pagal kurią jos finansuojamos e, greitai nustos e, galioti. Ir finansavimas yra siejamas su, su terminais. Ir ES niekas nėra mokama be teisinio pagrindo. Ir čia kyla problema. Mes turime sukurti tam skirtą teisinę pagrindą, o tam reikia pasiūlymą iš komisijos. Jo kaip tik tai dar nesame gavę. Mm, taip mes turime įtraukti dabar galiojančią programą ir čia yra klausimas čia apie be, klausimas dėl bendro finansavimo. Aš neįsivaizduoju, neįsivaizduoju tokio atveju, kaip kažkokiai programai būtų numatytas e, šimtaprocentinės finansavimas. Ir tai taip nėra dėl to, kad aš esu pranešėjas. E, to, Taip yra dėl finansinio poreikio, tokios yra biudžeto sudarimo taisyklės. Galbūt turėtumėt minčių, būčiau už jas labai dėkingas ir aišku, būčiau labai e, dėkingas, jeigu, jeigu komisija imtųsi iniciatyvos ir, e, ir pateiktų pasiūlymą dėl teisinio pagrindo, kurio reikia, e, nes jeigu to nebus, tai programa pasibaigs ir šios organizacijos tiesiog neturės finansavimo. Ir aš kaip suprantu, nėra norima, kad pasibaigtų ir nutrūktų tas. Uh, finansavimas. Toliau procedūra, terminas pakeitimams pateikti Liepos 22 vidudienis. Ar e, paliksime tokį terminą? Manyčiau taip, bet e, lieka pradžioje minėta mano problema. Tie dokumentai, su kuriais dirbame pagal darbo tvarkos taisyklės, e, turėtų būti pirmą kartą svarstomi taryba, tačiau aišku, Liepos 22 to nebus, kadangi neturime biudžeto projekto, su kuriuo galėtume dirbti. Galbūt galėtume numatyti rūpiučio 31-ąją, pabandysiu kitol surinkti susitikimą su šėliniais pranešėjais, galbūt pavyks sustarti dėl um, kai kurių pakeitimų žodžių. Bet aišku, vyksta diskusijos su biudžeto komitetu, kadangi mes nesame vienintelis komitetas, kuris sprendžia šitą e, problemą. Visi turi tą pačią problemą, turime e, balsuoti rugsėjo pradžioje, tai tikiuosi, kad rasime pragmatinį sprendimą. Aš e, tikiuosi, suprant, e, kad jūs suprantate, kad tai nėra susijęs su pranešėju ar kažkokiu kitokiu kontekstu, bet esmė yra tokia, kad mes tiesiog nesame dar gavę biudžeto projektą iš, iš Europos komisijos. Na, kol kas paliks dabar nustatyti terminai, tačiau bandysime ieškoti pragmatinio sprendimo um, pačią pirmą savaitę po vasaros atostogų. Balsavimas yra numatytas e, rugsėjo pirmąją. Bandysime palikti tą terminą, kad atitinkamai galėtų dirbti biudžeto komitetas. E, na, Tiesą sakant, 31 rūpiučio turėtų būti terminas, nes rugsėjo 1 viskas turi būti biudžeto komitete. Kitas darbo atvarkės klausimas. Prospektas, kuris skelbiamas, kai vertybiniai popieriai viešai pardavinėjami arba per biržas ir mūsų pranešėjas Peter e, Ježek. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Pirmiausia, mes visi žinom, kad komisija pasiūlė prospekto vadinamąjį reglamentą e, kapitalo rinkų sąjungos kontekste. Ir dabar tas prospekto dokumentas pasirodo, kad labai uh, E, labai toks komplikuotas, jį parengti tikrai išlaidos didelės, milijo, iki milijono eurų e, siekiančios ir iš tikrųjų labai sudėtingas dokumentas ir užkrauna naštą tiek emitentams, tiek investuotojams. Filipas Debakeris, jis buvo pranešėjas pirminis prieš tai, kol jis e, pasitraukė iš, perėjo į Belgijos vyriausybę dirbti. Tai e, jis rengia šitą pranešimą akcentuodamas, kad e, svarbiausias dalykas yra toliau kurti kapitalo rinkų sąjungą, pagerinti darbo sąlygas mažosioms vidutinėms įmonėms, sumažinti susiskaldimą, uh, su, sumažinti administracinę naštą, kartu sumažinti draud, e, draud, draudimo įmonių išlaidas ir užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą. Na, nu, dabar dėl jo pranešimo pakeitimų, tai mes juos aptarinėjom su šešėliniais pranešėjais. Ir čia vėlgi buvo kalbama apie prospekto reikalavimų uh, derinimą kartu e, buvo e, kalbama apie tai, kad reikėtų taikyti nacionalinį režimą, kai vertybinių popierių vertės yra mažesnės, kartu užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą. Ir buvo paminėta ir kitų dalykų e, per šešėlinių pranešėjų susitikimą, ties kuriais dar reikia dirbti, sakykime, tokius dalykus, kai, su tokiais dalykais kaip uh, E, santrauką prospektų. Dabar dėl mažos, mažųjų vidutinių įmonių režimo supaprastinimas. Čia kalbam apie vadinamąjį ES augimo prospektą. Čia per šešėlinių, šešėlinių pranešėjų susitikimą buvo diskutuojama, kokius, kokius lenkščius reikėtų numatyti ir kaip būtų galima užpildyti esamas spragas ir per ir dabar vėlgi buvo priimtas tiesiog toks sprendimas, kad reikėtų arba išplėsti e, tiesiog tą, tą režimą, arba tiesiog atsižvelgti e, į konkrečius atvejus. Tam, tai minčiai buvo pritarta, ne vien tik tai turiu galvoje šešėlinius pranešėjus, bet ir suinteresuota šalis iš kitur kartu, e, kartu komisijos narys Gilas tam pritarė, komisijos vicepirmininkas Dombrovskis, kartu nacionalinės reglamentavimo institucijos laiko tokį sprendimą iš tikrųjų tikrų žingsnių į kapitalo rinkų sąjungą. Ta tikiuosi, kad šį, šį jau rugsėjo mėnesį mes galėsim, būtent turėdami tokį tvirtą pagrindą, eiti į trialogo dėrybas. Labai ačiū. Šešėlinių pranešėjų nematau, tačiau vietoj Tomo Kanderlaro ponas Balts paprašė žodžių. Ačiū pirmininkė. Tomas Fandelare norėtų padėkoti pranešėjui ir jo žmonėms E, kurie perėmė pranešimo darbą iš Filipo Debakerio ir Tomas dalyvavo šešėlinių pranešėjų sustikimuose. E, kolega mano, kad iš tikrųjų nuveiktas geras darbas, čia dabar sumažinta to prospekto rengimo našta išleidėjams ir užtikrinta geresnė informacija investuotojams, geresnė investuotojų apsauga ir kartu kūriamas E, geresnis Europos e, režimas. Tai yra svarbu žingsnis žengiant kapitalo rinkų sąjungos linkme. Tad e, dabar ES augimo prospektas gali iš tikrųjų prisidėti prie suderinto ir netokio grozdiško režimo sukūrimo. Tomas norėjo štai ko, kad prospekto režimas būtų lengvesnis, paprastesnis, e, pirmiausia, sakykime, mažosiams vidutinėms įmonėms. Ir čia dabar pateikia tam tikras gairės e, dėl to e, lengvesnio režimo ir pasisako už tai, kad tas lengvesnis režimas būtų prieinamas visiems rinkos subjektams, kuriems reikia gauti finansavimą. Be to, kolega džiaugiasi tuo, kad komisijos pasiūlyme e, išnyko keletas e, tokių pavojingų e, elementų, pavyzdžiui, kai vertinama rizika tam tik, pagal tam tikrų kriterijų, kriterijų. Dėl universalaus registravimo dokumento tokiems dažniems emitentams. Tai atrodo, kad tas iš tikrųjų naujas elementas prisidės prie naujo režimo, e, naujo režimo m, mm, tokio patrauklumo. Ir čia paminėtinas tame kontekste šeštas straipsnis Tad prospektas nebebus jau tokio įspūdingo dydžio. Dabar čia kalbama apie tam tikrą maksimalų nustatytą rizikos faktorių dydį. Mums tinka 10 plus 10. Tad Tomas, kolega, e, nori padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už tikrai sklandų darbą ir jis tikisi kartu ir sklandžių trialogo dėrybų. Ačiū, ponė Balts. Toliau Nina Gil, socialdemokratų frakcijos vardu. Matau jūs, Nina. Nina, žodis jums. Ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau truputį. Pirmiausia, noriu vėlgi pasveikinti, e, pasveikinti, pasidžiaugti ir pasveikinti e, pranešėją už tai, kad e, tikrai, kuris dėjo pastangų tam, kad tikrai būtų galima pasiekti subalansuotą gerą rezultatą. Tad taip, čia iš tikrųjų uh, E, tuo prisidedama prie kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Ir čia reforma yra labai svarbi, prospekto dabartinio reforma, tam, kad ypač mažusios vidutinės įmonės, kad emitentai geriau gautų, lengviau gautų finansavimą. Kartu e, mastoma ir apie tai, kad e, investuotojai turėtų būti geriau apsaugoti. E, nuo rizikos. Ir man atrodo, kad mūsų pasiektas iki šiol kompromisas iš tikrųjų ir susijęs su būtent tais paminėtais dalykais. Bet čia norėčiau paminėti 15 straipsnį, kur kalbama apie ES augimo prospektą. Maničiau, komisijos pasiūlymas nebuvo toks jau ambicingas, koks turėtų turėjo būti ir mes kartu dabar gilinomės į tai. Uh, ES augimo prospektas tai savotiškas e, ypatingas režimas mažosioms vidutinėms įmonėms, e, leidžiantis šioms įmonėms gauti finansavimą e, visoje ES kapitalo rinkose. Tad e, esmė yra ta, kad mažosios vidutinės įmonės, e, turėdamos tokį vieną ES augimo prospekto dokumentą, jos galės e, gauti finansavimą bet kur ES, nes tas dokumentas standartizuotas, paprastas. Ir čia svarbiausia elementai - tai informacija emitentams, e, investuotojams ir pagaliau svarbiausia informacija apie patį pasiūlymą. Ir manyčiau, čia dabar uh, vėlgi milijonas eurų slengstis, slengstis numatytas, tai yra labai svarbu. Dabar ko mes, pas, ko mes siekiam e, įveikti nacionalinį susiskaldimą ir kartu padaryti prospekto dokumentą labiau orientuotą į vartotojus ir kartu išspręstas e, režimo su trečiosiomis šalimis klausimas. Mes dar pateiksim keli, porą, keletą pakeitimų tam, kad e, esmai būtų numatytas vaidmuo ateityje, kad būtų galima vėlgi geriau apsaugoti investuotojus. Be to e, pasisakom už tai, kad e, prospekto santrauka būtų išversta į visas ES oficialiasis kalbas. Tad tokios pastabos būtų, o šiaip mes e, ir aš pati remiu e, šį pranešimo projektą. Dar kartą ačiū pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Swinburne. Labai ačiū, ačiū pranešėjui ir kitiems, ypač Filipui Debakeriui, kuris ėmėsi šio reikalo tikrai pagirtina. Uh, Na ir labai svarbus tas konsensusas, kurį mes pasiekėm dėl slengščių vadinamųjų ir išimčių. Bet dabar vakar vakare vėl buvo pateikti pakeitimai dėl tų klausimų, dėl kurių nebuvo e, deramas. Ir aš tikiuosi, kad kai balsuosim po pietų dėl to dokumento, tikrai nebus sugriautas pasiektas kompromisas. Dabar kas man truputį kliūva? Kliūva tie atvejai, kai E, tai yra, e, kas pirmiausia kliūva 21 straipsnis dėl paskelbimų, tai yra mano frakcija negali tam pritarti, nors kitos frakcijos gali pritarti. E, svarbu, kad šiame, tai yra, kad E, jeigu nori dabar teikti pasiūlymus kitose valstybėse narėse, svarbu, kad kitos valstybės narės nekeltų papildomų reikalavimų, kad vis dėlto prospekto reikalavimai būtų standartizuoti. Dabar dėl e, pirminio pasiūlymo, e, kad įmonės gali pasirinkti valstybę narę, e, E, kurioje e, būtų prašoma patvirtinti prospektą. Tokiu būdu e, būtų galima kaupti tam tikrą patirtį susijusią su viena ar kita šalimi. Tad mes paskelbėm, kai dėrėjomės dėl kompromiso, laikomės tokios nuostatos, kad paprastai įmonės turi kreiptis į tos valstybės narės institucijas, kurioje jie turi tą pagrindinę būstinę, norėdami patvirtinti prospektą. Tad vėlgi, jeigu dabar kursim barjerų, tai tikrai prarasim jau gerą galimybę ir kartu užkirstume kelią kapitalo uh, rinkoms, nes svarbiausias e, barjeras šiuo atveju vėlgi yra kalbinis barjeras, bet kita vertus vėlgi nereikėtų e, vėlgi prievartą e, numatyti vertimo. Labai ačiū. Dabar guoja frakcijos atstovų nematau ir žalieji. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Keletas dalykų mūsų frakcijai kliūva. Bet e, pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį didelį darbą. Ačiū kartu už pastangas, e, norint susitarti per dėrybas, tai nebuvo lengva. Bet mūsų galva komisijos pirminis pasiūlymas susilpnėjo dviem punktais. Pirmiausia, kalbant apie mažasias vidutinės įmonės. Tai Tai vėlgi čia numatytas režimas ir MIFID nuostatų taikymas, e, tai, tai yra MIFID e, nuostatos šiame kontekste per plačius, e, nes kai kurios, sakykime, įmonės, kurios nėra iš tikrųjų mažosios vidutinės įmonės, jos irgi galėtų naudotis tokiu lengvesniu, supaprastintu režimu. Šiaip labai svarbu, aišku, sudaryti geresnės finansavimo sąlygas mažosiams vidutiniams įmonėms. E, bet vėlgi tik, tik apie jas reikėtų kalbėti. O dabar e, čia komisija. Aš manyčiau taip. Pirmiausia, mažosiams vidutinėms įmonėms atsižvelgianti tam tikrus objektyvius kriterijus skaičius, uh, pagal kuriuos jos kvalifikuojamos kaip tokios, e, joms reikėtų sudaryti lengvesnį režimą. Toliau, dėl nuostatų suderinimo, tai vėlgi kalbam apie kapitalo rinkų sąjungos kūrimą ir vėl nereikėtų čia per daug kompetencijos pavesti e, valstybėms narėms, kad šios betodariškai nustatytų e, pasirinktų ar nustatytų, sakykime, mažesnius negu e, reglamente nustatytus slengščius. Tie siūlomi slengščiai mums netinka. Bet norėčiau padėkoti pranešėjui už vieną dalyką. Tarp rizikos faktorių yra toks dabar, jei produktai tai galimi gelbėti privačiomis lėšomis, tai e, vėlgi mums tai kliūva, nes, sakykime, kai kurie produktai pagal dabartinį reglamentą gali būti e, vėlgi gelbėjami privačiomis lėšomis. Italijoje taip yra. Ispanijoje, tas elementas yra labai svarbus. Apibendrinsiu. Manytume, kad mūsų dabar e, vėlgi siūloma ta dabartinio e, režimo reforma iki galo netenkina ir čia labiausia kliūva pastarieji du dalykai. On, dėja mūsų darbo tarkė labai užpildyta, aš jau pradžioje tą pasakiau. Nematau FDD atstovų. Bet nematau šešėlinio pranešėjo iš tos frakcijos. Ar kalbėsite ponios von Stork vardu? Jos nėra neturime nieko svarbaus, ką norėtume išsis, išsakyti. Ponios Kapal iš INF taip pat nematau. Kiti kolegos. Parevonš Berės paprašė žodžio. Bet paščiau trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti dirbininkų komandai nes manau, kad pasiekta neblogo rezultato. Bet jeigu pradėsime iš naujo dėrybas dėl e, šio prospekto reglamento, mes dirbsime e, kapitalo rinkų dvasia, užtikrinsime geresnę prieigą mažos ir vidutinėms įmonėms prie kapitalo rinkų. E, ribinių verčių klausimas yra svarbus. E, nes minėta, kad 350 naudos gavėjų šalia akcininkų ir darbuotojų turėtų būti e, tas skaičius, bet tai, tai nebuvo pakeista darybose dėl konvergencijos. Vertinant e, metodus, kuriuos taiko įvairios nacionalinės institucijos. Ir čia norėčiau paminėti, nebežinau, kurį straipsnį. Kokius įgaliojimus suteikėme ezmai? Štai, man atrodo, kur yra svarbus klausimas. Ir dėrybininkų komanda turėtų pagalvoti, ar nereikėtų remtis teisiškai saistančiais vetavimo principais, kur, kuriuos patvirtino pati ezma. Uh, bet atrodo, kad tokių įgaliojimų tą instituciją negalima suteikti, reikėtų tą išsiaiškinti su Europos komisija, nes kalbant apie reglamentą, teisės akto autorius, man atrodo, pats turi apibriežti agentūros galės ir to nesame padarę kitose reglamentuose, pavyzdžiui, MIFIR reglamente. Norėčiau išlauti tą kelsimą, iškelti tą klausimą. Aš suprantu Keis Windern išsakytus argumentus dėl e, prospekto kalbos, bet, manau, bet nemanau, kad mes, teisės akto vienas iš leidėjų, e, turėtume įtraukti nuostatas, kurios būtų naudingos visoms institucijoms vienu metu. Ačiū. Kiti kolegos žodžio neprašo, todėl žodis Peteriui paskutiniams gautiniams apibendrinimams. Ačiū, Markus. Visų pirma, nuoširdžiai dėkoju šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms dalyvavusiems darbe, nes manau, kad šis pranešimas yra bendrų pastangų rezultatas, ypač vertinant naująjį elementą ES e masto prospektą to atsiradimą, kaip to norėjo Filip de Baker. Mums pavyko pasiekti konsensuso. Atrodė, kad pavyko susitarti dėl daugelio klausimų, bet diskusijos atskleidė, kad to konsensuso pasiekti nepavyko. Bet bendrais bruožais tekstas yra neblogas, yra naujų elementų, kalbama apie kapitalo rinkų sąjungą ir tikrai norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Ačiū dėl e, tolesnių terminų turėtume dabar galutinai tvirtinti langiant pranešimą 10 e, valandą. E, taigi bandau dirbti pagal darbo tvarkę. Ir dabar penktas punktas - galutinės PVM sistemos sukūrimas ir kova su sukčiavimu uh, pridėtinės vertės mokesčių. E, žodis ponui Langenui. Ačiū, pirmininkė. Turime tikrai labai nedaug laibo aptarti 239 pakeitimus, kuriuos atsintė kolegos. Norėčiau padėkoti visiems, kurie konstruktyviai dirbo ir jau įvyko vienas e, posėdis bet darbo atvarkė e, buvo pakeista dėl to, kad liko kiti posėdžiai po, po, po Brexit balsavimo rezultatų, svarstėme kitus klausimus ir terminai taip pat buvo pakeisti, nes ECOFIN taryba nusprendė, kad sprendimas dėl šio E, dokumentą bus primtas ne rugsėjai arba spalį, bet gruodžio mėnesį, taip pat dėl Brexit rezultato. Ekofinas e, beželio 21-ąją atsižvelgė į komisijos sprendimą. Komisija pareiškė, kad Čekijos Respublikos atveju bus parengta e, studija dėl atvirkštinio apmokestinimo. Jau, ne, jau kurį laiką daugelis valstybių prašo tai išsiaiškinti. Man atrodo, kad paskutinėme posėdėje tai buvo svarstama nuo 10 iki 11. O rūpiučio 31 bus surinktas klausimas. Išklausysime keturių skirtingų e, grupių e, pasisakymų. Jų atstovai taip pat atsakys į klausimus. Aš lai, bandysiu laikytis pasisakymui skirto laiko, bet norėčiau per tik uh, uh, prieštaringiausius aspektus. Daugelis kolegų minėjo minimalių tarifų klausimą. Komisija yra pareiškusi, kad svarbu e, siekti didesnio harmonizavimo. Buvo patikta daug kontroversiškų pakeitimų. E, Ponas Bei, kolega iš Prancūzijos, netgi pasiūlė įvesti 6 procentų mokestį už e, e, gyventojams teikiamas paslaugas. Manau, kad tai yra nacionalinių kompetencijų sritis, ne europinių. Jei šis klausimas būtų aptartas, jis turi būti aptariamas nacionaliniu lygmeniu. Svarbiausia, kad būtų gairės e, skirtos įvairiems sektoriams ir todėl nemanau, kad reikėtų balsuoti dėl šių atskirų punktų, nes čia jau einama per toli. Toliau, atvirkštinio apmokestinimo procedūra. Kaip žinau, kaip sakiau, komisija pradės renkti studiją skirtą atvirkštinio apmokestinimo procedūrai. Yra labai skirtingų vertinimų ir, e, pavyzdžiui, vertinami sektoriai, tokie sektoriai kaip statybų sektorius Europos Sąjungoje, taip pat e, automobilių savartyno situacija pasiremta audito rūmų sprendimais e, e, nagrinėta situacija Čekijos Respublikoje ir Niderlanduose. Reikia išnagrinėti patiktus pasiūlymus, būtent todėl rengiama ta studija ir dėl to. Aš manau, kad dar per anksti kalbėti apie atvirkštinio apmokestinimo procedūrą. Tai galėtų būti e, eksperimentinis projektas. Kiti pakeitimai, papildomi kolegų patikti prašinimai. ar PVM yra e, socialinės politikos instrumentas. Audito rūmai yra pareiškę, kad vaisto produktų atveju ir, ir, ir pagrindinių paslaug, paslaugų atveju pripažįstama sąsaja tarp PVM ir socialinių įsipareigojimų. Bet mums reikia nuosavųjų išteklių ES. Tai visiškai nesusijęs klausimas. Toliau e, finansinių paslaugų apmokestinimas. Šį klausimą kelia socdemų šešėlinis pranešėjas ir jis klausia, kaip tas klausimas bus susijęs, kaip, kaip tai bus susijęta su finansiniu e, sandorio apmokestinimu. Bet tas klausimas atsidė. Ir galiausiai privačios ir viešosios įmonės sektoriai, kuriuose yra konkurencija. Vandens e, paslaugų įmonės kai kuriuose šalise tame sektorioje veikiančioms e, viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms taikomas skirtingo dydžio PVM. Ir Rūpjūčio pabaigoje bus surinktas klausimas, ten viską įvertinsime ir grįšime prie šio klausimo rugsėjo mėnesį ir laikysime sekretoriato patvirtinto darbų tvarkarašio. Noriu padėkoti visiems kolegoms. Šis klausimas tikrai sudėtingas. nuostatos šio klausimu galioja e, nuo 93 metų ir dabar praėjus 30 metų bandome šiuos klausimus išspręsti ir e, kovoti su e, sukčiavimu PVM. Dabar socialų frakcijos vardu. Timo. Noriu padėkoti ponui Langenui už visą jo darbą. Kaip jis ir minėjo, šis klausimas tikrai sudėtingas, bet jis puikus pranešėjas ir tikrai malonu su juo dirbti. Daugeliu klausimų jau pavyko pasiekti susitarimo. Ponas Langinas e, tikrai labai lankstus ir manau, kad susitarsime dėl kompromisu. Tai svarbu, nes turime ne, nepamiršti, kad patikta beveik 200 pakeitimų. Aš turėjau keletą klausimų, kai kuriuos e, jų ponas Langinas aptarė. Visų pirma, dėl atvirkštinio apmokestinimo. Mano frakcija mano, kad reikėtų laikytis labai atsargaus požiūrio šio klausimu, paisant daugumos nuomonės Europos parlamente yra atvejų, kuomet toks apmokestinimas būtų pagristas, bet bendrai vertinant nemanome, kad turėtų atsirasti bendro pobūdžio nuostata šiuo klausimu. Tai būtų mums e, raudonoji linija. Bet žiūriuosi, kad ponas Langinas jau paaiškino, kad nėra noro patvirtinti pri, privalomą tokią nuostatą dėl e, minimalių PVM tarifų arba išimčių. Su ponu Langenu susitarėme dėl šio klausimo. Ir nenagrinėsime atskirų aspektų, nes kitaip e, pranešimas bus pernelik detalus ir bus sunku jį parengti. Bet man atrodo, kad e, pavyks rasti kompromisą, atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas taip pat. Bandome e, pa, parengti nuostatas ateičiai. Todėl turėtume galvoti apie e, maisto produktus, vaistus. Be kitus klausimus. Pavyzdžiui, nepamiršti ekologiškesnio paužiūrio Svarbu, kad e, būtų taikomas vieno langelio principas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms turėtume, e, norime pristatyti keletą naujų idėjų ir norėčiau padėti ponui Langenui rengiant kompromisus. Ačiū. EKR frakcijos vardu. Niekas nepasisakys? Pono Lukės nėra. Jūs kalbėsite pono Lukės vardu? Ačiū pirmininkė, ponė pranešėjau, gerbiami šešėlinį pranešėjau. Pranešėjai, kalbu pono Bernd Lukės vardu, kuris atsiprašo. Jis norėtų priminti šių e, klausimų svarbą. PVM taikymas tiekimo grandinėje yra susijęs su ženklė, ženklėm, ženklėmis administracinėmis ir finansinėmis išlaidomis Ir taip pat čia vyksta nemažai sukčiavimų. Bet kokios naujos iniciatyvos turėtų padėti kovoti su sukčiavimu ir užtikrinti, kad finansiniai, administraciniai kaštai būtų sumažinti, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pasiūlymas dėl PVM yra labai techninis dokumentas e, ir e, jį reikia, jį reikia įsigilinti ir, ir pažvelgti specialisto akimis. Komisija siekia sukurti gyvybingą e, sukčiavimams atsparę PVM sistemą. E, sveikinu pranešėjo siūlymą surenkti klausimą su ekspertais, nes tai padės mums susidaryti platesnį vaizdą apie alternatyvas e, PVM reformos. Bet kokia PVM reforma ES turėtų atsižvelgti kiekvienos šalies konkrečius poreikius ir suteikti valstybėms narėms galimybę laisvai pasirinkti, e, kaip, kokį PVM taikyti, kuris geriausiai atitiktų jos poreikius. Todėl kiekviena šalis turėtų turėti galimybę uh, pritaikyti mokestį visiems gaminiams, jei mano tai esant e, reikalinga. PVM tarifų įvairovė iš tikrųjų yra nesvarbi, jei nusekliai nu, taikomas paskirties šalies principas. Tačiau skirtingi PVM tarifai už skirtingas, taikomi skirtingoms produktų kategorijoms e, toje pačioje šalyje iškraipo našų išteklių panaudojimą vidaus rinkoje. Ir tai kainuoja įmonėms, kurios vykdo tarp valstybinės operacijas. To sumažinto dydžio PVM e, yra socialinės politikos priemonė, kai kurias produktams. Mes norime, kad būtų paskelbtas vieningas e, suma, Mes manome, kad e, siūlymas paskelbti sumažinto tarifo, e, sumažinto PVM tarifo e, prekių ir paslaugų sąrašas netitinka subsidiarumo principo. Galiausiai EKR norėtų pabrėžti, kad taryba turi priimti sprendimą vienbalsiai dėl e, PVM klausimais. Bandymai pakeisti procedūrą e, ir perite prie įprastinės teisėkros procedūros nesusilauks e, paramos. E, taryba turėtų pakeisti PVM direktyvą taip, kad e, atsirastų galimybė bent devinioms valstybėms narėms dirbti toliau pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą ir spręsti sukčiavimo PVM srityje klausimus. Atsiprašau, pirmininkė, gražu, kad skaitote, bet galbūt galėtumėte žvilgti kas nukarto į pirmininką. Liberalų vardu Peteriu Jačiakui žodis. Džiugu, kad mes galiausiai ėmėmės PVM ir sukčiavimo PVM klausimų. Uh, Ir tikiuosi, kad sieksime tokių pačių uh, mastų, kai ir bandydami kovoti su uh, įmonių ir didelių kompanijų sukčiavimu šioje srityje. Noriu pasveikinti pranešėjo parengtą dokumentą ir padėkoti jam. Mums iš tikrųjų reikia supaprastinimo. Dabartinė sistema yra labai sudėtinga, neatspari sukčiavimams ir nepalanki e, tarp valstybiniai prekybai. Todėl reikėtų e, rinktis e, europinį požiūrį Tai ir siūloma pranešime ir kai kuriuose pakeitimuose. Mes sveikiname pranešėjo pasirinktą požiūrį dėl sumažintų tarifų. E, jis ragina parengti vieningą sąrašą, atsižvelgiant į kai kurių šalių ypatumus. Bendradarbiavimas yra dar vienas būdas kovoti su PVM sukčiavimu. Reikia skatinti bendradarbiavimą tarp ES šalių ir užtikrinti spartesnius informacijus mainus e, dėl prekybos bendrijos viduje. E, tam tikslui reikia, turime geriau aprūpinti savo mokesčių inspekcijas, užtikrinti didesnius gebėjimus. Tačiau atrodo, kad šių priemonių nepakanka kai kurioms valstybėms narėms, kuriuose pasako daugiausia sukčiavimų PVM. Ir kai kurios iš jų ragina įvesti, sukurti bendrą atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, apie kurį priminė pranešėjas. Praėjusį mėnesį komisija e, įsipareigojo iki šių metų pabaigos parengti teisės akto pasiūlymą, pagal kurį atskiros valstybės narės turės galimybę laikinai netaikyti bendros PVM sistemos ir taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą e, vietos e, produktams. Aš sveikinu komisijos pademonstruotą lankstumą ir manau, kad e, turėsime galimybę įvertinti jo galimą poveikį. Norėčiau priminti, kad tam, kad sukčiai nesikeltų iš vienos valstybės į kitą, ieškotume palankesnės sistemos, e, tam pasitarnautų atvišinio pakėsimo sistema. Ačiū, Peteriui. Kas kalbės GUE frakcijos vardu Paloma Lopės, prašom. Vėlyva, įtambė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Mes sutinkam su pagrindinėmis dokumento nuostatomis ir kartu su komisijos siūlomomis e, reformų, e, reformomis tam, kad e, dabar nemažai buvo atsižvelgta į mūsų frakcijos pasiūlymų, už tai ačiū pranešėjui. Mes siekiam dviejų tikslų. Pirmiausia, kad e, valstybės narės pačios galėtų mažinti arba didinti PVM e, e, dydį tam tikroms, tai yra tam tikrose sektoriuose, tokiuose kaip sveikatos, kultūros, švietimo sektoriuose. Ir tokiu būdu valstybės narės galėtų išlaikyti turimas apmokestinimo sistemas, kur PVM nebūtų svarbiausias uh, E, pajamų, tai yra e, šaltinis. Bet kita vertus, mes e, norėtume, kad čia nebūtų vien susikoncentruojama į PVM, kad ir kitų rūšių mokesčiai galėtų pildyti valstybių biudžetus, tokie kaip, sakykime, turto mokesčiai ar prabangos prekių apmokestinimas. Toliau, antras mūsų tikslas - tai kova su mokestiniu sukčiavimu. Čia kalbama apie, administ, apie administracinį bendradarbiavimą ir kartu sudaryti sąlygas uh, E, valstybėms narėms investuoti į struktūras, e, kuriomis būtų galima tinkamai kovoti su mokestiniu sukčiavimu, užtikrinti stebėjimą ir kartu numatyti tinkamas sankcijas e, didelėms tarptautinėms bendrovėms, jų konsultantams, kurie dažnai naudojasi valstybių narių mokesčių sistemų spragomis. Labai ačiū. Much, ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui už pranešimo projektą, ačiū už kompromisinius jo siūstus pasiūlymus. Pirmiausia, pradėsiu nuo sričių, kur galime pritarti. Pirmiausia, mažnesni tarifai tam tikroms e, prekių grupėms. Tai e, e, pritartumėm tam, kad reikia iš tiesų visgi paprastesnės sistemos Ir um, čia vertiname tai, kad pranešėjas teigiamai įvertino mūsų pasiūlymus dėl pakeitimų, pirmiausiai dėl uh, hybridinio požiūrio, tai yra vieni, vieniem produktam taikoma mokesnė lygmena, tai nustatoma ES lygmenį, šių valstybės narės turi tam tikrą links, lankstumą, galėtų tam tikriem produktam taikyti sumažintą tarifą arba nulinį, tai pasiekiant tvarumą, tai džiaugiamės, kad uh, kompromise pranešėjas atsižvelgia šitą pasiūlymą, nes tai padės susitarti valstybėm narėm taryboje. Ir taip pat norėčiau paminėti kad mūsų šalyje čia lyčių aspektas labai stiprus yra, nes labai aktyviai kompanija vykdoma už tai, kad hygieniam e, produktam nebūtų taikomas e, PVM, tad iš tiesų čia mokesčių srityje yra tas lyčių aspektas ir nesenai surengėme labai sėkmingą konferenciją skirtą tam klausimui parlamente. Kiti mūsų pateikti pasiūlymai čia remiame komisiją tam, kad būtų nu, e, nustatyta viena bendra PVM sistema, regintis paskirties vietą. Čia pritartumėm pranešimą pranešėjo sprendimui pasakyti už atvirkštinio apmokestinimo e, sistemą, e, mes manytumėm, kad e, parlamentas neturėtų pritarti tam požiūriui, už kurį pasisako tik tai kelios valstybės tai taryboje, tai reikia, apie tai reikėtų kalbėti, nes iš tiesų reikia vengti, kad neatsitiktų taip, kad taikomas būtų dvi PVM sistemos vidaus priekybai ir tarp valstybiniai priekybai, tai būtų papildoma na, na, našta ir tai leistų įvairiausią sukčiavimą mažminės priekybos lygmenio ir tai padidintų administracinę naštą MVE. Ir dėl paskutinio punkto. E, iš tiesų, e, naudojant vieną langelio principą, iš tiesų atsitinka taip, kad e, MVI tiesiog nutraukia prekybą su kitom valstybėm ir tai, tai todėl mes ragintumėm laikytis tokio požiūrio, kuris padėtų MVI visa, visame žemynė. Marko Sandė. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. E, tai, ką norėjau pasakyti, jau buvo paminėta kolegų. Galėčiau pasakyti, kad mano požiūriu e, komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas darbo pradžiai. Svarbu skirti dėmesio įmaš, įmonių mokesčiui ir kartu PVM, nes matome, kad valstybės narės netenka nu, didžiulių lėšų dėl mokesčių vengimo. Ir galbūt čia galėtumėm daryti tokią e, išvadą. Buvo kalbėta apie minimalius, maksimalius tarifus, dėl to turi apsispręsti pačios valstybės narės, bet per šį darbą turime užtikrinti, kad būtų bendradarbiavimas, kad būtų keičiamasi informacija, kad valstybės narės tarpusavio koordinuotųsi. įvairiausiais netiesioginio apmokesnimo klausimais jeigu būtų suderinimas, tai yra pavojus, kad vienas PVM tarifas būtų taikomas visom prekių kategorijom. Mes tikrai to nesiekėme, tai valstybių narių kompetencija, mes turėtumėm kalbėti apie bendradarbiavimą informacijos mainus. Vienas arba mintis, mano supratimu, būtų vėl pradėti diskusijas dėl stambių įmonių registro ES lygmenio. PVM sukčiavimas vyksta todėl, kad e, nėra pakankamai informacijos apie rinkoje aktyviai veikiančias įmonės. Mokesčių inspekcijos tiesiog apie jas nežino ir keistis tokia informacija tikrai būtų naudinga. Toliau, dėl atvirkštinio apmokestinimo ir tai bus mano paskutinis pastebėjimas. Aš būčiau e, linkęs būti atsargus, atsargiai vertinti šitą galimybę, nes e, manau taryboje nėra aiški padėtis, vienos valstybės už, kitos prieš. E, turėtumėm tai labai rimtai vertinti ir kol kas būti atsargus. Toliau Barbara Kapė. Ačiū pirmininkė, kova su pavėm sukčiavimu labai svarbi, tai reiktų vertinti bendram kontekste, kovojant su mokesčių e, vengimu. Čia kalbame apie milijardus eurų per metus ir e, todėl norėčiau padėkoti pranešėjui už projektą. Jis man pateikė e, dešimt kompromisų. Uh, Vienas kompromisas yra dėl vieno prieštaringiausių klausimų, tai dėl atvirkštinio apmokestinimo. Aš čia pateikiu pasiūlymą dėl pakeitimo, kadangi PVM sistema labai sudėtinga ir tai reikš papildomą naštą MVI. Tačiau čia paminėtinas bandomasis Čekijos projektas ir pranešėjas minė E, informacinių technologijų projektą. Tai galbūt galėtų e, būti naudojama įmonių ir mes nebūtumėm prieš e, tokį bandomąjį projektą, tiesą sakant, netgi jį labai paremtumėm. Tačiau manau taip pat, kad pasiūlymas skaidyti diferencijuotą PVM tarifą e, e, sektoriams, su, tarkim, su lengvatinė tarifa, netaikyti PVM paslaugoms, iš tiesų tai tam, tam pritartumėm. Nemanom, kad gerai būtų, kad skirtingi tarifai būtų taikomi paslaugoms e, teikiamoms privataus ir viešojo sektoriaus. Taip pat reikėtų pagalvoti apie suderinimą skaitmeninių ir neskaitmeninių paslaugų. Ačiū, sako pirmininkas. Taip, taip, tuoj ir jums suteiksiu žodį, bet pirmą turiu paklausti, ar dar kas nors nori kalbėti. Niekas daugiau žodžio neprašo, tai tuomet žodis vėl pranešėjai. Ačiū už pamokas. Porą e, trumpų pastebėjimų. Ačiū visiems už pasirengimą bendradarbiauti šio klausimo. Kalbėjome apie prieštaringą atvirkšnio apokesnimo klausimą. Yra tarsi sutarimas dėl bandojo, bandamojo projekto, e, kuris būtų vykdomas Čekijos valdžios institucijų. Tai būtų labai e, teigiama ir tai leistų ištestuoti kai kurios dalykus, dėl, kurio, dėl kurių diskutuojame nemažai. Ez e, e, Apie porą šalių yra pateikę prašymus, bet taryboje yra, yra pora stovyklų 10 už 11 prieš. Taigi, rengsime dar vieną šešėlinių pranešėjų sutikimą ir uh, perskaitysiu uh, sąrašą, Komisija bus kviesta, galės e, kalbėti, jeigu pageidaus. Taip pat bus atstovo iš audito rūmų, Europos e, MVI organizacijų atstovų, dar nesame tikri, kas tai bus. Bus Čekijos atstovų, mokesčių inspekcijų inspekcijos atstovo, taip pat pirmininkaujančios valstybės e, mokesčių inspekcijos atstovo, taip pat bus atstovai iš profesinių sąjungų. Buvo pateikta na, keli pasiūlymai, taip pat Ernst Young, jie atliko e, poveikio vertinimą, EBPO, e jie nagrinėjo kitus klausimus taip pat e, sek sektorių sąjungos, e, pilietinės visuomenės atstovai kviečiami. E, sektoriatas sutiko paruošti kvietimus pagal tai, ką nuspręs šešėliniai pranešėjai susitinkime. Taigi, o tai bus padaryta Rūpiučio 31-ąją. Ačiū pirmininkai už galimybę tai pristatyti. Pirmininkas, taip iš tiesų visi pranešėjai turi tokią galimybę. Balsa, balsuojame konkomitete bus spalio 10 arba 11. O plenarinėje sesijoje klausimas bus svarstomas lapkritį. Toliau, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 16 prioritetų įgyvendinimas. Ponas Sams. Pone pirmininkė, šis projekto projektas iš tikrųjų e, jame e, dėmesys e, skiriamas investuotojams ir mažosiams vidutinėms įmonėms, investicijų skatinimui, nes vėlgi žvelgiant į, sakykime, praėjusių metų padėtį investicijų, tai matom, kad trešdalį, dviem trešdaliais atvejų yra, buvo daugybė kliūčių daugumoje valstybių narių. Ir čia labai gerai, kad mes plačiau aptartume tą reiškinį Tad kodėl mes dabar dėmesį skiriam daugiausiai investicijoms? Dėl kelių priežasčių. Nes e, matom, kad e, ekonomik, e, Europos ūkis, ūkio augimas buvo mažesnis negu tikimasi buvo. Ir vėlgi atrodo, kad mes visi suinteresuoti, kad investicijų situacija pagerėtų. Pavyzdžiui, Sakoma, kad eurozonoje dėl to, kad atsa yra euras, kad e, e, vėlgi e, struktūriniai fondai, struktūrinių fondų lėšoms būtų galima, tai yra nepakankamai panaudojami tam, kad būtų galima skatinti vartojimą ir didinti paklausą. Tad gal būtų galima pasiekti praeities lygius, nes patirtis rodo, kad tai pasiekiama. Toliau biudžeto reformos ir kiti dalykai su, sukurs sąlygas e, palankes naujoms investicijoms. Aišku, mes diskutavom ir apie diskutuosim tuos dalykus, bet kita vertus teikiami argumentai vis dėlto išlaiko kritiką. Uh, Tad čia kalbama apie biudžetų struktūrinių reformų poreikį. O dabar mes turėtume pasinaudoti visais turimais svertais tam, kad būtų galima paskatinti, padidinti investicijas. Kokie svarbiausi svertai tokiu atveju? Tai viešusios investicijos, jos irgi šlubavo. Na ir dabar čia kartais sakoma, kad tai dėl politinės valios e, trūkumo. Ir sakoma, sakykime, kodėl reikia statyti naujus oro uostus Ispanijoje, jeigu jais nebus daug naudojamasi ir panašių atvejų. Suprantama, E, labiausia reikia privataus sektoriaus investavimo. Tačiau tai greta viešojo investavimo, nes jeigu mažiau e, viešojo sektoriaus investavimo, tai, ta, tai savotiškai paveiks ir privačiojo sektoriaus investicijų e, skaičių. Praeitis rodo, kad daugiau kaip 60 procentų investicijų yra iš viešų institucijų. E, bent taip yra Europoje, bet kita vertus tam e, reikia vėlgi laikytis įvairių, e, įvairių mm, sąlygų, įvairių e, taisyklių ir čia ir vėlgi 20 Be to yra ir teritorinių bei geografinių e, kliūčių, su kuriomis susiduria investicijos. Ir čia vietos regioninės institucijos galėtų padėti e, mažinti tuos barjerus. Tai yra numatant ilgalaikius e, investicinius planus, kuriais būtų skatinamas ūkio augimas ir darbo vietų kūrimas. Dar yra daugiau sunkumų investuotojai e, skeptiškai vertina Europos vieną bendrą rinką kaip nestabilumo faktorių. Be to, neiškumo yra dėl ekonominių e, politikų, tokių kaip bankininkystės sąjungos, aplinkosaugos, čia neminėsiu jau migracijos politikos. Kartu Brexit situacija irgi sukūrė nestabilumą, yra ir kitų klausimų. Uh, Tad tokiu būdu iš tikrųjų reikėtų skatinti privatų investavimą. Ir apie tai kalbama šiame pranešime. Būtų labai gerai, kad pranešime atsispindėtų konkrečių e, naudingų minčių. Toliau investicijos susijusios su mažosiomis vidutinėmis įmonėmis manoma, kad e, e, e, vėlgi šios įmonės susiduria su, su daugiausia sunkumu. Bet kita vertus, vėlgi neturint paklaus, paklausos, tai aišku, nebus ir paskatos investuoti. Kartu čia paminėtinas bankų kreditų teikimo sąlygos, kurios yra per daug griežtos. Ir nesiorientuojant į mažųjų vidutinių įmonių padėtį. Tad, manyčiau, mes dabar laukiam pakeitimų. Aš pats irgi laukiu, kad vyks vaisingos diskusijos su šešėliniais pranešėjais. Mes turėtume iš tikrųjų e, aiškiai sakyti Europos piliečiams, kad tai, kas rūpi jiems, turi ir e, rūpėti ir rūpi mums. Pirmininkas. Taip. Tad dabar, kaip EPP e e, frakcijos šešėlinis pranešėjas, uh, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Dėl e, konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, tai kaip jau buvo pasakyta, viena būtent e, kliučių dėl dabartinės padėties, kadangi nemažai tų rekomendacijų taip ir lieka neįgyvendintos. Ir Europos semestras apskritai tiesiog perkrautas įvairiais e, politiniais tikslais valstybės narės tiesiog galėjo e, rinktis iš to priemonių paketo tas priemonės, kurios joms labiausia tinka. Kad mes turėtume pirmiausia mąstyti apie gero e, investicijoms klimato sukūrimą. Europoje be to reikia užtikrinti tvarios e, programos, ūkio programos, kurie būtų kūriamos darbo vietos. Reikėtų pasižiūrėti į tas valstybės narės, kuriuose e, priemonės jau pasiteisino, kurios gali būti pavyzdinės. Tad gerų pavyzdžių iš tikrųjų yra, pavyzdžių to, kad tam, tikrais, tam tikrose valstybėse narėse rekomendacijos ar priemonės pasiteisino. Be to, Taip, kaip jau sakiau, mes turėtume žiūrė, pasižiūrėti, pasisemti patirties iš tų e, valstybių narių, kuriuose priemonės pasiteisino. Komisija 2016 metais e, supaprastino konkrečioms šalims skiriamų rekomendacijų procesą. Ir Iš tikrųjų, Alfredai, jūsų pranešimas eina tinkama linkme. Aišku, dar galima pasigilinti į keletą pranešimo pastraipų, antai į tokį karštą klausimą kaip investicijų deficitas. Čia mm, kolega Rodrygės dirba su daug šiuo klausimu. Kartu mm, kitas karštas klausimas kaip viešosios investicijos, bet pirmiausia, e, investicijų deficitas. Bet to nereikėtų pamiršti ir biudžeto klausimų, tokių kaip atsakingas, e, tvarus biudžetas e, Ispanijoje, Portugalijoje. Tad dar tikrai galima padirbėti. O dabar atsiprašau, prašom manęs nenutraukti. Toliau ponas Stabati. EKR er frakcijos vardu. Prašom. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū už tai, kad e, vėlgi čia e, šiuo atveju savotiškai laikomasi uh, Keinso principo, e, kuris buvo e, šiaip jau parengtas praėjusio amžiaus viduryje. Ir tikrai noriu tuo pasidžiaugti. Ir kartu e, Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste. Mes kalbam apie tokią sistemą, kur pagal Keino principą iš tikrųjų galima pasiekti tam tikrą perviršį. Bet dabar išgyvenam ekonominės krizės e, laiką ir e, susidūrė su, susidūrėma su įvairiomis e, problemomis, kai kurios valstybės narės nori dirbtinai tiesiog, sakykime, E, įtvirtinti valiutų keitimo, sakykime, tam tikrą santyki tam, kad pagerintų eksporto, importo santyki ir paminėtini kiti dalykai. E, antai viena, vienose valstybėse narėse euro e, keitimo kursas buvo padidintas ar per daug nuvertintas. Antai Vokietijoje tai pasiteisino, kadangi uh, E, padidėjo užsienio priekyba nuo 1 procento iki net 8 procentų per pastaruosius metus. Ir būtent, e, būtent tai ir rodo, kad Keinso principas šiuo atveju pasiteisina. Labai įdomu šiaip jau stebėti tokius atvejus. Antai kaiminystės politika Klausimas šiuo atveju toks, ką mes veikiam ir ką, kaip mes turėtume pakeisti būtent politiką. Tad šiuo požiūriu man buvo įdomi GUE frakcijos nuomonė, kurioje be visa kita siūloma štai kas, kad tos valstybės narės, kuriuose yra per stiprus euras, galėtų per tam tikrą laikotarpį nedalyvauti e, būtent e, e, euro bendradarbiavime ir tokius būdus savotiškai prisidėti prie finansavimo. Toliau tesiu, tesiu Keinso principą ir tų privalomų reformų principą. Tuose šalise, kuriuose euras nuvertintas, tai čia šiuo atveju e, keičiama, keičiamas e, mainų kursas, e, sie, vėlgi siekiant konkurencingumo. Ir todėl mes turėtume komitete pasigilinti į šiuos klausimus. Ne vien tik tai kalbėti apie investicijų poreikį, konkurencijos poreikį, Vėlgi paminėsiu tą dirbtinį e, keitimo kursą. Ir taip veikia kartu priekybos e, pusiausvyrą, priekybos balansą. Mes neturėtume vėlgi pamiršti Keinso suformuluotų principų, tiesiog grįžti prie Keinso teorijų ir, ir pažvelgti į tuos klausimus kitomis akimis. Ačiū, ponas Tremosa Belčelis. Pirmiausia, ačiū pranešėjui. Mes šiaip jau įdomiai diskutavom šio pranešimo klausimais ir tikimės, kad tikrai parengsim mums naudingą dokumentą ir dokumentą suprantamą mūsų piliečiams. Tris tokias mintis įsakysiu. Pirmoji. Turim pripažinti štai ką kad Europos semestras šiuo metu vos ne nesėkmė. Nes matom, kad mažiau negu 10 procentų konkrečių valstybių narių rekomendacijų įgyvendinama nuosekliai valstybėse narėse. Tai mažiau negu EBPO e, rekomendacijų skaičius, jos neprivalomos beje. Aišku, galiu pateikti pavyzdžių, tai iliustruodamas. Uh, Bet vėlgi Europos komisija e, šiaip jau kol kas nėra Europos vyriausybė. Bet ji tarsi veikia taip ir tai yra problema, mes tą turėtume pripažinti ir e, rasti tam tikrą atsaką. Antra mintis. Labai gerai, kad pranešėjas pranešime mini demografinį aspektą. E, nes vėlgi e, greitai aptarinėsim BPO e, tam tikrą ataskaitą. Aš pats esu pranešėjas, aš kalbu, kalbėjausi, kalbuosi su įvairių sluoksnių, akademinių sluoksnių atstovais. Ir jie sako, kad dabar per mokslinius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama būtent tam, kiek demografiniai pokyčiai paveiks e, tokius dalykus kaip vartojimą, kitus ekonomikos parametrus. Tad neturėtume pamiršti tų išbandymų, kurie mums teks dėl demografinių Europos pokyčių. Ir galiausia, kaip ir pranešėjas paminėjo, mes kalbam apie viešasias investicijas Tam tikrose valstybėse narėse daug yra tų investicijų, tačiau aš kalbėčiau apie viešųjų investicijų veiksmingumą, našumą, nes tam tikrais atvejais, ypač pietų Europoje, nemažai viešųjų investicijų skirta infrastruktūroms, kuriomis nebus prisidedama prie ūkio augimo ir darbo vietų uh, kūrimo. Čia turiu galvoje e, greitą eigius geležinkelius, oro uostus, kitas infrastruktūras, kurios ne visai naudingos. Tad yra taip tam tikrose valstybėse narėse, kurios e, vis dėlto neperžengia tų viešųjų investicijų slengščio, tačiau vis dėlto nenaudingai investuoja. Ačiū. <clears throat> Guoja e frakcijos vardu Paloma Lopes Bermejo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti diskusijose, kurios vyksta tikrai svarbių e, metų, ypač po to, kai buvo paskaltos sankcijos mano šalies Ispanijos atžvilgiu. E, primetant griežtas taupimo reformas kitiems keliams metams. E, nečiūrint į tai, ko nori žmonės, kurie renka vyriausybę, atrodo, kad svarbiausia tai, ko nori Europa, o ne jie. Bandamas subal, suderinti neoliberalų programą bei ekonominių gerybių perskirstimo uh, ribomis. Kaip su bandymais atgaivinti Europos ekonomiką? Bet man atrodo, kad ši, ši pusiausvyrą yra nestabili ir beveik neįmanoma nes bandymai skatinti investicijas ir viešasias išlaidas, viešojo sektoriaus išlaidas reiškia, kad e, taikoma politika, kuri tik aštrina neligybę, ypač e, paribiuose, e, šalies paribiuose. Tai, tai nėra alternatyva e, nes negalime tikėtis demokratijos be socialinių e, paslaugų, be visų teisų užtikrinimo. Nuo, refo, nuo krizės pradžios įgyvendinta daug reformų. Europos valdysena šiuo metu yra pakibusi ant plauko. Mes rengėmės konstruktyviai dirbti su kitomis frakcijomis, kad kiek įmanoma patobulintume šį pranešimą, tačiau uh, tikrai negalėsime balsuoti už, už, siūl, už, už tai, kad Europos eurokratai e, imtųsi intervencinių priemonių e, moliai žaliųjų vardu. Ačiū kalbu Ernesto Urtasun vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Šio klausimais norėjau padėkoti ponui Santu už jo darbą. E, jis taip pat teigia, kad pritarėme jo pažiūroms po, š, kadangi šaliems skirtos rekomendacijos numatytos stabilumo ir augimo pakte ir dėl makro e, ekonominės disbalanso procedūrų, pažiūrėto disbalanso procedūros pasisakytume už papildomas priemonės. Manome, kad trūksta sąsojų tarp tokių e, rekomendacijų ir e, bendrų statistinių duomenų. E, tuos e, aspektus akcentuoja tyrimo institutai, ekspertai ir ekonomistai, tačiau į tai nekreipia dėmesio parlamento dauguma draugė su taryba. Dar vienas klausimas, kurį parlamentas turėtų svarstyti šiame pranešime, tai e, fiskalinių taisyklių polinkis e, į cikliškumą. E, toliau matome, kad krizė tęsiasi, nes BVP augimas yra labai kuklus. Paradoksalu, kad tos šalis, kurios pačios pažeidinėjo pakto taisyklės, dabar anot komisijos puikiai pasirodė gyvendindamos reformas. Vis pirma dėl to, kad joms buvo, galiojo finansinės paramos programa. Situaciją interpretuoja nevienodai. Pavyzdžiui, vienas iš variantų, kad gyvendinus reformas šalis vis dėlto nesugrįžo į tvaraus augimo kelią ir neužtikrino e, subalansuotų viešųjų finansų. Pranešime teigiama, kad to, toks aiškinimas yra šiek tiek pagristas. Kita vertus, gali būti, kad tos šalis patiria tik nedidelį BVP augimą dėl to, kad e, e, toliau taikoma griežta taupimo politika ir augimas auga labai, au, pa, paklausa labai ne, lietai auga. Manome, kad tais, pačios taisyklės yra įdingai surašytos ir kai BVP pradės aukti, bus sunku atsižvelgti į struktūrinių koregavimų subalansavimą. Struktūrinio balanso deficitas e, e, mažėja lėtesniais tempais. Manome, kad reikėtų fisk, esminių fiskalinių diskusijų, kad būtų išvengta 2011 klaidos, kai pasirinkusių griežto taupimo kelią Europa išgyveno ekonominio nuosmukio etapą. Ačiū. FDD vardu. Frakcijos kalbėtojas, ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir tikiuosi, kad e, bus galimybė dalyvauti diskusijose, mes, nes, tikrai, nes jų tikrai reikia. Uh, Mes kalbame apie valdyseną, tačiau nedaug kas daroma tuo klausimu. Turime paskatinti paklausą, reikia viešų investicijų, augančio nedarbo problemas. E, mokesnės reformos, tarša, apie visą tai kalbama šiame pranešime, bet tai nėra svarbiausi pranešimo punktai. E, svarbiausi punktai tai griežtas taupimo politika, struktūrinės reformos ir privačios investicijos, jeigu jas taip vadinsime. Nes iš tikrųjų valstybėms primetamos kai kurios nuostatos. Profesorius Tarbatė, vokietis, e, labai puikiai tai paaiškino. Tai vienas iš nedaugelio sąžiningų vokiečių, kuris pripažįsta, kad euros euro sistema nepasiteisė, nes atsirado dviejų lygių sistema. E, Vokietija turi beveik 200 milijardų eurų perviršį ir tai yra didžiausias disbalansas. E, Eurozonos finansų ministrai tai net neatsižvelgė. Jie nusprendė tiesiog e, sutriuškinti Ispaniją ir Portugaliją, nežiūrinti tai, kad to šalis ir tai taip išgyvena labai sunku etapą. Pastarosius du metus jau bandome apie tai kalbėti, perspėti parlamentą. Taryba turi daugiau dėmesio skirti eurui ir disbalansui e, Europoje, kurios centru yra Vokietija arba gali prasidėti nekontroliuojamas eurozonos e, žlugimas. Ne, nepamirškime, kad mes esame laive, kuris kesta. Jeigu nekreipsime dėmesio į problemas, tai jums teks prisimti atsakomybę ir kaltę už nekontroliuojamą katastrofą. Tai būtų blogiausias dalykas. ENF vardu nėra, nebuvo informacijos pranešta apie tai, kas kalbės. Ačiū pirmininkė už man sutiktą galimybę pasisakyti. Iš tikrųjų teisingai pastebėta, kad dėmesys Europos semestrui e, turėtų daugiau koncentruotis ties investicijomis ir šalims skirtomis rekomendacijomis. Problema yra ta, kad egzistuoja 200 milijardų eurų e, investicinio kapitalo stygius, lygnant su laikotarpiu iki krizės. Ir ypač dabar po referendumo e, investicijos neauga pasitikėjimas nusmuko visoje Europoje, tai nepalanku investicijom. Jei investicijos neauga arba nukrenta, tai reiškia, kad nėra ekonominio augimo. Ir žinoma, negalime tikėtis darbo vietų kūrimo, viskas yra susiję. šalims skirtose rekomendacijų akcentuojama būdinybė skatinti investicijas, siekti augimo ir gyvendinti struktūrinės reformas. Bet taip pat išgirdome, kad tai nėra tinkamas sprendimas. Kaip pasiekti, kad šalis įgyvendintų joms skirtas rekomendacijas? Girdėjome, kad tik 10 procentų rekomendacijų yra iš tikrųjų gyvendinamos. Jų per daug ir jos nepakankamai sukoncentruotos. Reikėtų daugiausia dėmesio skirti rodikliams ir kriterijams. Bet reikia taip pat viską apmastyti iš naujo, reikia paskatų, kad valstybės įgyvendintų jiems kitas rekomendacijas, pavyzdžiui, finansinės paskatos, būtų vertinga jas apsvarstyti. Perinu prie klausimų, kuriuos trumpai aptarė pranešėjas politinių priemonių. Iš esmės, svarbiausia aiškinti, kaip užtikrinti geresnės sąlygas konkurencijai, kad valstybės e, kur, galėtų kurti darbo vietas. Tai svarbiausias dalykas. Uh, pamatinės sąlygos iš dalies neužtikrinamos valstybėse narėse. Turime užtikrinti paskatas, kad tos priemonės būtų įgyvendinamos ir būtų pagerinta konkurencinė situacija. Dar žodžio prašė ponas Silva Pereira. Ačiū pirmininkai, aš kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti kolegijai, kolegai pranešėjai ponui Sant. Jo pranešime yra tinkama politinė orientacija. Jis ragina uh, skatinti investicijas bei skatinti paklausą. Jis taip pat kalba apie labiau ekspansinę uh, fiskalinę politiką, kuri turi būti koordinuojama. Tai vienintelis būdas kovoti su nedarbu, užtikrinti augimą ir sumažinti skurdą. Bet drauge turėtume labiau padirbėti, formuluodami žinę, kurią norime nusiųsti komisijai. Galbūt yra prieštaravimas tarp noro uh, užsitikrinti daugiau investicijų ir taip pat užtikrinti labiau augimui palankę fiskalinę politiką. Bet taip pat uh, sveikinti komisijos prioritetus. Tačiau tuo pat metu mes raginame užtikrinti testinumą. Ši žinia apie testinumą nėra pakankama, nes e, dar išlieka didžiulis investicijų stygius. Vyriausybės mano, kad jo, tokios šalis kaip Ispanija ir Portugalija mano, kad joms yra taikomos bausmės. O šalise skirtom, šalims skirtose rekomendacijose ne visada paisoma nuoseklių tikslų, bet turime paremti šio pranešimo siunčiamą politinę žinę, bet manau, kad tai, ką sakome komisijai, turėtų būti labiau suderinama. Ir galiausiai dar kartą žodis pranešėjai ponui Sant. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, aš dabar turėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už žinomis komentarus ir lauksiu galimybės dirbti drauge ir tikiuosi parengti sukoncentruotą, geresnį pranešimą kuris padės pasiekti ekonomikos augimo. Ačiū. Priminsiu darbo e, terminų tvarkaraštį. E, Mm, keitimasis nuomonėmis nacionaliais parlamentais rugsėjo 15-ąją, svarstymas ir balsavimas dėl pakeitimų numatytas spalio 11-ąją, o visa kita numatyta kitai plenariniai sesijai e, spalio pabaigoje. Ačiū ir dabar padedu pirmininkavimą mūsų pirmininkui Robertam. Grazie. <laughs> morning. We move to points. Labą rytą. Einame prie septinto darbo tvarkės klausimo. Europos centrinio banko 15 metų metinė ataskaita. Pranešėjas Ramon Tremoza. Suteiksiu jums žodį. Šiek tiek vėluojame pagal darbo tvarkę. Todėl siūlau skirti pranešio keturias minutės ir porą, dvi su pusę minutės šešėliniams pranešėjams. Ačiū pirmininkė kolegos. Pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad e, man teko didelė garbė vėl renkti šitą pranešimą. Per praeitą kadenciją 11-aisiais rengiau tokį pat pranešimą. Tai buvo labai įdomus metas, nes tai buvo pirmieji metai, kai ECB nupirko Graikijos valstybinę skolą ištikus kriziai. E, šie metai taip pat labai įdomus. Pernai buvo pradėta ECB e kokybinio palengvinimo programa, e, vyko įvairūs įdomus susitikimai įvairius Europos miestuose, e, taip pat dalyvavau vienos dienos keliose sutikimuose ECB Buvau susitikęs su Mario Draghi, su asmenimi atsakingais už finansinę priežiūrą. Frankfurte būdamas taip pat apsilankiau ir Bundesbanke. Bundesbanke, nes aš žinau, kad Vokietijoje kilo labai na, bei, nemažai abejonių dėl įvairių priežasčių, įvairiose politinėse akcijose ir porą valandų diskutavau su Jensu Vagnu dėl monetarinės politikos Europoje ir turėčiau pasakyti, kad e, savo doktorantūros e, darbą taip pat rašiau dėl ECB pinigų politikos. Ir e, tai buvo prieš kelis metus, tai kaip tik tai dar ir dėl to buvo įdomu būti pranešėjo Matėte mano pranešimą, bet komentuočiau porą dalykų. Turime pripažinti, kad centriniai bankai neišspręs e, visų mūsų problemų. Pavyzdžiui, ECB negali padidinti infliacijos eurozonoje. Matome grafikus, matome ECB e balansą. Tai yra dar, ne, e, dar nematytai dideli skaičiai. Kartu eurozonoje infliacija yra rekordiškai e, maža, tad turime suprasti, kad centriniai bankai neišspręs problemų ir Tai iš, iš tiesų rodo, kad yra ribos to, ką gali padaryti centriniai e, bankai. Centriniai bankai gali problemas spręsti tik tai per pinigų politiką. Na, ben, bendras mano požiūris, kad ECB dirba gerai, galbūt netobulai, bet gerai. Ir e, bendrai mano nuomoje tai teigiamai įvertinta yra. Ir per pastarosius metus buvo išvengta finansų krizės. Uh, euro, eurozonoje ir iš tiesų buvo suteikta papildomai laiko e, pietinių ES valstybių vyriausybėms ir e, buvo lengviau joms dirbti. Turime pripažinti, kad ECB suteikė papildomą laiko toms valstybėms įgyvendinti reformas. Būtų galima spręsti klausimus susijusius su, su e, viešaja skola ir taip toliau. Aš parengiau pranešimą, jūs jį matėte ir jame bendrai teigiu, kad ECB gerai dirba. Na, žinoma, yra bejonių dėl neigiamų palūkanų. Tai kelia nerimą, tai reikės išvelgti. Iš tiesų, čia žengėme į terą inkognitą, ne tik tai Europoje, bet ir Amerikoje ir Japonijoje. Ir aišku, e, kyla klausimas dėl e, bankų ateities nežinome, kiek metų truks tokia padėtis. Ir aš suprantu tuos e, nuogastavimus, kurios kūrė tokia pinigų politika, kelia tokia pinigų politika daugelį ES valstybių narių ir daugelį ES finansinių institucijų. Mano supratimu, kiekybinis e, palengvinimas turėtų, ta programa turėtų būti pakeista, pakeista jos sudėtis kai kuriuose valstybėse narėse, kaip, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Ispanijoje kiekybinis palengvinimas yra naudomas tiesiog pigiau finansuoti einamasias išlaidas. Mano supratimu, tai turėtų būti tikslingiau naudojama, susikoncentruota į realias investicijas, kurios padėtų aukti ekonomikai, kurti darbo vietas, tai mano nuomonė, bet yra įdomus klausimas, kurį būtų galima aptarti ir aš tikiuosi iš jūsų tokių diskusijų ir pasiūlymų dėl pakeitimo. Ir aišku, kyla ir kitų nuogastavimų. JAV e, e, imasi ypatingų e, priemonių gyvendinama pinigų politika, tai didina neligybę, ypač nes didės skirtumas uh, socialiniai srity pajamų skirtumas ir turėtumėm pasižiūrėti, ar ECB politika nesukurs naujų vadinamųjų burbulų, pavyzdžiui, būsto rinkoje ir panašiai. Ačiū, sako pranešėjas, pirmininkui pertraukus. Ačiū. Toliau apie frakcijos vardu Tomas Man. Ačiū pirmininkė. Ačiū Ramonui už, e, mano supratimu, puikų projektą. Ir e, iš tiesų pranešime atsižvelgta į mūsų diskusijas, einama tinkama linkme. Pirmiausia, manau, už tai, kas būtų svarbu, netgi Mario Dragė sako, kad e, ECB pinigų politika nėra pati savaime pakankama. Pačios šalis taip pat turi prisidėti, kitaip tariant, reikia vykdyti struktūrinės reformas, netgi jeigu tai sunku daryti, reikia tinkamo biudžeto valdymo, pinigų politika to, to nepakeis. Kyla nuo nuogastavimų e, dėl to, ką ECB sako dėl kainų stabilumo. 15 metais, kaip Ramona sakė, investicijų lygis buvo e, didelis, 1,1 e, trilijonų turto supirgimo pro programa, aišku, buvo reikšminga, bet tokia brangi pinigų politika kelia klausimo. Ar ECB jau pasiekė savo įgaliojimų ribas, kalbant apie kainų stabilumą? Ar tiesiog bando pratesti tokią gan aptakę pinigų politiką? Jeigu taip, tai manau, kad poveikis tik silpnėja su laiku. Kitas dalykas kalbant apie didžiulį uh, turtą, ar, ar, ar nesiformuoja nekilnojamo turto uh, burbulas. Yra toksai pavojus, aš manau, kad ECB turėtų atlikti tyrimus, tai labai svarbu, taip pat turėtume pagalvoti apie poveikį vairiam bankam, pavyzdžiui, kaip dabar matome Italijoje. Akivaizdu, jog e, galima pasakyti, kad uh, kai kuriuose bankuose yra uh, didžiulės uh, blogos paskolos apie 316 milijardo ir akivaizdu, kad valstybės turi vykdyti reikiamas reformas. Na, reikia, reikia diskusijų, tačiau ne, nepakanka to, kad atsapa pati viena vykdytų pinigų politiką. Ačiū. Toliau Panas. Ponas Fernandė. Ačiū, ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū už pateiktą projektą, jis subalansuotas, einama tinkamai linkme, tai puikus pagrindas mūsų diskusijom per ateinančius mėnesius rengiant savo galutinį variantą. Tai yra esminis dokumentas dabar kai per pinigų politiką bandoma išspręsti eurozonos krizę. E, dėl to labai plačiai diskutuojama. Ir Aišku, tai kelia klausimą dėl atsakomybės už problemas kilusias pastaraisiais metais eurozonoje. Aišku, reikia e, netradicinių priemonių, buvo diskusijų dėl to, ar apskritai na, pinigų politika gali išspręsti krizę. galvojama apie naujas priemonės, kurios paskatintų ekonomikos augimą ir infliaciją. Mm, tai priemonės taikomos ECB, man kyla bejonių iš tikrųjų ir dėl likvidumo mums reikia kitokios fiskalinės politikos, aktyvesnės politikos. Žinoma, ECB viena negalės pasiekti, kad infliacija sudarytų 2 procentus. Tai turi papildyti tinkamą fiskalinę politiką. Dokumentas puikus. Uh, puikiai išdėstytos pagrindinės e, mintis, atsižvelgiama į ECB e, nepriklausomybę, tačiau nereikėtų to painėti su čia vykstančiom diskusijom. Mane neramina infliacijos tikslai. Aš manau, kad turime didelių bėdų su fiskalinė e, politika. Yra sričių, kur nesutinku ir čia mano frakcija pageidautų daugiau diskusijų. Aišku, mes nepritarėme tokiai vizijai kad pinigų politika neleido sudaryti deficitui. Tai sprendžiama valstybėse narėse Dėl ekspansinės pinigų politikos, e, tai iš tiesų galėtų būti daugiau priemonių, nu, ne tik tai e, dabartinio finansavimo paketo didinimas, e, tai galėtų, pavyzdžiui, būti namūkių finansavimas, mes turėtumėm pagalvoti apie ECB ir kitų centrinių bankų veiklą. Šiandien girdėjome apie Japonijos centrinio banko priemonės. Galbūt reikėtų pasimokyti iš to, kas daroma kitur. Labai svarbu pasakyti, kad pinigų politika gali lemti didesnę neligybę, įvairius burbulus Turime pripažinti, kad svarbu vaidmenį turi atlikti fiskalinę politiką. Pernai buvo diskutuojama dėl eurozonos fiskalinio pajėgumo. Ir manytumėm, kad nauda gauta galėtų nukeliauti būtent ten. Ponas Lukė Karvat. Aš atsiprašau e, savo kolegos Fano Lūkė e, vardu, jis nedalyvauja, aš e, perskaitysiu jo poziciją. As well as Kokia yra rizika e, susijusi su neigiamo, neigiamomis palūkanų normomis ir kad dabar pranešėjas E, sako, kad e, dėl to, kad rinkos, tai yra ne, nepasiteisino, dėl to atsirado neigiamos palūkanų normos, jos ir toliau tęsiasi. Bet kita vertus, pranešime rod, sakoma, kad ECB e, palūkanų politika neatsižvelgiama į vyriausybių, finansinių institucijų, uh, eurozonoje pastangas. Europos centriniam bankui ypač rūpi tam tikrų vyriausybių mm, skolų e, finansavimas. Tad ECB e vėlgi pagal savo įgaliojimus priima tam tikras e, nepaprastasias priemonės, kuriomis siekiama infliaciją sugražinti į 2 procentų lygį. Bet čia aš norėčiau priminti Europos teisingumo teismo e, viename sprendime nustatytus tam tikrus principus, kurių būtina laikytis, kai e, tam, tikrais, tam tikrų pirkimų atveju. Tad pirkimų kiekiai paprastai būna apriboti nuo pat pradžios. Ir kai, kai ECB perka vyriausybių obligacijas, tai vėlgi tai daroma tam tikromis sąlygomis. ECB perka tik tų valstybių narių obligacijas, kuriuose yra e, perviršis rinkose. Ir čia pirkimai paprastai apribojami. Šiame pranešime e, dabar kalama, ar dabartinė turto supirkimo programa, ar jai e, reikėtų skirti tam tikrą komiteto pranešimą. Ačiū. First of all, uh, let me thank uh, Ramon for his uh, draft and also. Ponas Demasi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Ramonui už pranešimo projektą. Tikrai jis aktualiu laiku pasirodo. Suprantam, kad pinigų politika visko neišspręs, e, tai yra vien, vien, tu, vien tuo e, paklausos nepadidinsi. Uh, reikia pasitelkti ir įvairias kitas priemonės. Bet mūsų nuomonės išsiskiria tam tikrais punktais, sakykime, dėl griežto taupimo politikos, struktūrinių reformų, kurios irgi neigiamai prisidėjo prie agreguoto, agreguotos paklausos. Dabar pritarėm nerimam, nerimu išsakytam dėl neigiamų palūkanų. Aišku, jos irgi tiesiog prisideda prie e, pinigų politikos įgyvendinimo sunkumų. Aišku, čia ECB nėra kaltas kaip o toks, tačiau dėl neigiamų palūkanų iš tikrųjų nepaskatinsi investicijų. Bet to pritarėm nuostatai, kad e, vėlgi e, jeigu likvidumas e, tiesiog neperciklinamas e, viešuosiuose institucijose, dėl to gali kilti burbulų ir kitų neigiamų reiškinių. Tad būtų galima aktyviau remti e, viešųjų investicijų programas. Visada kritikos išsakoma, jeigu ECB remtų tam tikras viešasias investicijas, būtų kaltinamas neobjektivumu. Dabar dėl banko, centrinio banko nepriklausomumo mes laikomės kitokios nuostatos. Jis, bankas turėtų turėti techninį nepriklausomumą, tačiau ne politinį E, nepolitinį nepriklausomumą. ECB e, veikla turėtų būti kontroliuojama visuomenės, prisiminkim, kaip ECB veikia Graikijos, Airijos, e, at, Kipro atvejais. Dabar vėlgi tas perteklius biudžeto tai nėra tiesiog ūkio klėstėjimo uh, atsigavimo požymis, bet atsirado dėl kitų priežasčių. Labai ačiū. Ačiū, ponas Urtasun. Aš kalbu šešėlinio pranešėjo mūsų frakcijos, kurio šiandien nėra vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimo projektą. Norėčiau paminėti keletą klausimų, kurie rūpi žaliųjų frakcijai, kuriais mes nesutinkam ir e, esam pasirengę pateikti pakeitimų. Dėl tų nekonvencinių priemonių, dėl kainų stabilumo nemanytume, kad tai pasiteisins per ateinančius metus, e, nes vėlgi infliacijų, infliacijos lygis kartu skolos e, šiaip jau panaikinimas ar sumažinimas vėlgi bus tie sunkus klausimai. E, gamybos našumas svarbus dalykas. Kartu mes pateiksim pakeitimų dėl vadinamojo kiekybinio lengvinimo jo poveikio įmonėms, institucijų ir kartu dėl e, priežiūros institucijų ir e, reikiamos reformos. Be to, mano šešėlinis pranešėjas e, tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo šiais klausimais per ateinančius mėnesius ir tikimės, kad taip ir bus. Ponas Valį. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą ir noriu įsakyti keletą dalykų. Taip, čia buvo teigiama mintis pasakyta, kad uh, pinigų politika nepavyko pasiekti kainų stabilumo kaip tikslo, bet kita vertus mes negalim kartoti, e, dėl to, kartoti minčių dėl to, kad tai dėl struktūrinių reformų nebuvimo, kitų dalykų e, yra kartu likvidumo e, tam tikrų spragų reikėtų pagerinti apskritai ekonominę padėtį ir sustiprinti realiosios ekonomikos geresnės e, sąlygas tam, kad būtų galima palaikyti tinkamą infliaciją ir e, mm, likvidumą, kad būtų galima kartu sudaryti sąlygas investicijoms. Kartu reikėtų nepamiršti ir euro keitimo normų, e, būtent kaip dėl to atsirado biudžeto perviršis Vokietijoje, tačiau vėlgi pablogėjo padėtis kitose tam tikrose valstybėse. Toliau finansinio stabilumo ir įvairios e, rizikos. Yra tam tikrų iškraipimų, e, kurie nebuvo sprendžiami turiu galvoje bankų krizę prasidėjusią dar 2008 metais. Tad reikėtų apie tai kalbėti ir kartu paminėti, kad kiekybinis lengvinimas ir tokios programos kaip tikslinė ilgalaikė perfinansavimo operacijų programa nedavė norimų rezultatų. Galiausia, dėl bankininkystės sąjungos Čia reikėtų minėti e, tam tikrų bankų stebėjimo mm, asimetriją, kai stebimi tam tikri bankai tam tikrose valstybėse narėse, skiriant nepakankamą dėmesį kitiems. Kartu reikėtų nepamiršti sisteminių problemų susijusių su e, bankų gelbėjimu ir pirkim, su pirkimu. Nereikėtų pamiršti ir šešėlinės e, bankininkystės keliamo pavojus. Tad visam tam mes pateiksim pakeitimų ir e, tikiuosi tai atsispindės pranešime. Ponas Asemans. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti E, pono Sant e, pranešimu ir labai gerai, kad jis kritiškesnis negu e, ateina praėjusių metų pranešimai, nes čia išsakoma ir kritikos ECB veiklai. Yra tam tikrų silpnesnių vietų tiksliau, tam tikrų kritikos dalykų išsakytų, kad e, kai kurios valstybės narės tiesiog e, piknaudžiauja sistema e, siekdamos išbristi iš skolų ir susidarė tokia nepaprasta padėtis, kai vėlgi dabar tarsi sakoma, jog įsiskolinimas yra gerai, ir visa tai rodo, kad mes turėtume palaikyti stabilumą. Nepamirškim diskusijų, kurios vyko e, dėl fiskalinių ir biudžeto pajėgumo, pajėgumų. Be to buvo išsakyta kritinių minčių dėl palūkanų normų, e, dėl pen, būtent dėl neigiamo poveikio pensijų fondams, sakykime, pensijų, Niderlandų pensijų fondai kenčia dėl e, ilgą laiką trunkančių neigiamų palūkanų normų. Tad to neturėtume pamiršti. Apie tai užsimenama pranešime tačiau į tai reikės dar labiau pasigilinti. Reikės kartu e, aptarti ir skirtumus tarp įvairių valstybių narių, turiu galvoje skirtumus bankininkystės sektorių ir būtent to padarinius. Ir E, pranešime užsimenama šiek tiek apie būtent e, defliacijos e, priežastis ir tos priežastis susijusios iš dalies ir su ECB veikla, tačiau mūsų manimų tai nepakankamai tiksliai suformuluota ir e, būtent ECB nepasimokė iš praeities netinkamos veiklos, dėl kurios atsirado balanso trūkumas ir e, būtent dėl to, kad Europa, ir dėl to Europa negali tiesiog iš, išbristi iš e, krizės. Atrodo, kad valstybės raginamos per daug ne, nepulti ECB, bet tai nebūtų pats demokratiškiausias kelias. O dabar žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasidalinti pastabomis. Visų pirma, raginu visus jūs dalyvauti šio pranešimo rengime. Žinau, kad jis nėra saistantis, bet pastaraisiais metais ECB atsižvelgė į daugelį mūsų siūlymų. Pavyzdžiui, būtent e, praeitoje kadencijoje šio pranešimo dėka pasiekėme, kad būtų skelbiamo, skelbiami ECB valdomosios tarybos posėdžių protokolai. O dabar aš raginu pranešime skelbti ir pavardės. Bet bent jau buvo pradėti skelbti posėdžių protokolai. Taip pat noriu Jums priminti, kad pasiekėme, kad e, būtų metus skelbiama informacija apie finansinių srautų tarp e, valstybių narių, siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus. Ir pa, kita informacija, kas metį traukiama į metinę ataskaitą dabar. Žinoma, negalime kalbėti apie fiskalinę politiką, kaip ponas Juanas Fernandės priminė, bet galime E, kai ką pasiūlyti. Pavyzdžiui, kaip žinote, Ispanijai dabar grėsia e, sankcija dėl perteklinio e, viešosios sąskaitos deficito ir premjeras Rahoj pranešė, kad jis padidins e, mokesčius įmonėms ir taip pat sumažins karinės išlaidas, kurios išle, išaugo pastaraisiais metais. Galime pareikšti nuomonę ir tokiais klausimais. Noriu pakviesti Tomas Man, e, šešėlinį pranešėją ir pasak, paraginti jį e, akcentuoti, pažiūrėjau, pranešime e, nekilnojamo turto burbulų grėsmę ir imtis išskirtinių priemonių. Galime perspėti ACB, atkreipti jo dėmesį į kokią nors situaciją. Taip pat galime kalbėti ir apie pajamų paskirstimą. Žinoma, pinigų politika susijusiu e, paskirstimu ir pirmininkas Dragi sutiko, kad yra poveikis paskirstimui, pinigų paskirstimui ir per finansinės rinkas mes siunčiame signalą žmonėms investuoti į vertybinius popierius ir galime pasiekti pajamų perskirstimo, bet Bet kiek kainuotų socialinė prasme nieko neveikimas, jeigu nebūtų jokių politikos priemonių. Tai taip pat reikia atsižvelgti ir būtent todėl raginu jūs būti aktyviais rengiant šį pranešimą. Mano strategija pasiekti didžiausiai įmanomo konsensuso tarp didžiųjų frakcijų. Mes CB sutikėme demokratinius įgaliojimus uh, nes ACB skelbia informaciją, kurios prašome. Na, norėčiau, kad 500-600 narių balsuotų už, kad būtų konsensusas svarbiausiais klausimais. Ir, ir manau, kad frakcijos dalyvaus diskusijose, taigi laukiu jūsų pakeitimų ir diskusijų. Ačiū. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki Liepos 22-osios. Pakeitimus varstysime spalio pabaigoje, o balsuosime, kaip numatyta, spalio 11-ąją. Į plenarinį posėdį pranešimas pateks lapku, per lapkričio pirmąją plenarinę sesiją. Ačiū. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai mūsų priežiūros užduočių dalis. Kalbėsime apie IFRS. Tai yra e, finansinės apskaitos, tarptautinės finansinės apskaitos e, devintąjį standartą, nes e, buvo paprašyta patvirtinti šį standartą. Parlamentas labai e, atidžiai domėjosi, kaip vyksta darbas šią temą. Esame sukūrę darbo grupę, kuri dirba šiuo klausimu ir nusintėme laiškus tarptautiniai finansinės apskaitos standartų uh, valdybai bei komisijai, kad iš, išreiškėme nuogastavimą dėl to, kad nėra, nebuvo atliktas poveikio vertinimas dėl šio standarto e, poveikio ir kad iškilo procikliškumo rizika ypač galaikiams investicijoms. Kaip žinote, iš Europos sisteminės fizikos valdybos sulaukėme atsakymo, kuriame konstatuojama, kad ši valdyba dar neįvertino naujo apskaitos standarto galimo poveikio finansiniam sektoriui ir kad valdyba ir pradėjo darbą šio klausimu ir pažadėjo atsakyti komiteto klausimą 2017. Jis dar nesulaukėme atsakymą iš komisijos bet žinoma, esame pasirengę išklausyti komisijos atstovų šiandien. Norėčiau pasisekyti su ponu Hans Holgervos, ESRB e valdybos e, pirmininką, taip pat su ekspertų komiteto pirmininku ir Digifizma, ats, fizma generalinio direktoro atstovo. E, Taip ir dirbsime, išklausysime visų trijų svečių, įžanginių pastebėjimų. Neturėtume tam klausimui skirti daugiau nei 15 minučių, o paskui nariai turės galimybę užduoti klausimus ir išsakyti savo pozicijos. Pone Hogevos, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė mano kolegas Jūloid ir aš norėtume padėkoti Europos parlamentui už šią galimybę dar kartą aptarti su jumis tą devintąjį finansinės apskaitos standartą. Noriu pasakyti e, keletą žodžių apie. E, Nuostolių modelį, e, kredituose. Daugelis Europoje mano, kad tas modelis yra dėlės pažangos e, žingsnis. Tai leis iš atpažinti neišvengiamas e, neišvengiamus nuostolius. Taip pat tai reikš, kad bankai privalės, e, kiek įmanoma greičiau, atsikratyti negyvybingų įmonių ir tai leis skirti paskolas gyvybingoms įmonėms. Dabar uh, toksiškos paskolos susikaupėsi tol, žiūrėk, e, tol, kol ekonominė situacija pasidaro e, ypač sudėtinga. Todėl naujasis modelis e, leis reaguoti laiku ir atpažinti nuostolius. Todėl manome, kad devintasis standartas atitinka Europos sieki užsitikrinti stabilesnę, saugesnę ir atsparesnę sistemą. Ir devintasis standartas buvo e, Nu, įvertintas kaip prisidedantis prie finansinio stabilumo, tokią nuomonę išsakė ECB ir EBA. Kai, reikės įvesti kai kurius klasifikacijos pokyčius, kaip ir devintasis standartas e, IAS ir e, to standarto poveikis atsispindi e, pelno arba nuostolių kiekyje nuomonės, šių įmonės turi, e, įmonėms lengva manipuliuoti investicijomis, tačiau dabar jos turi sektis kitaip. E, iš tikrųjų, e, sprendimas priimamas subjek, subjektyvių pagrindų ir <clears throat> kartais paaiškė, kad viskas yra per vėlai. Kai kurios įmonės suvokia, kad jos prarado savo investicijas tik tuomet, kai e, praranda 50 procentų investicijų vertės. Pritaik, įvykius IAS 39 įmonė galės nesunkiai e, įvertinti savo e, įplaukas ir e, atitinkamai koreguoti savo investicijas. Būtent todėl devintasis standartas e, turėtų būti pripažintas ir atsispindėti ne tik balanso lape, bet taip pat ir e, pelno arba E, nuostolių skyriuje. Manome, kad e, reikia konservatyvesnio požiūrio, kai kainos krinta ir atsižvelgti ekonominę realybę. Todėl manome, kad devintasis standartas bus e, tinkamas ilgalaikiams investicijoms ir E, daugelis investuotojų, pavyzdžiui, tokių kaip pensijų fondai, palaiko šį modelį. Tačiau e, esame numatę išimti e, investicijoms į nekilnojamą turtą dėl strateginių priežasčių, kad būtų sustiprinti verslo ryšiai. Įmonės gali nuspręsti įrašyti duomenys apie tai, vertybinius pokyčius kitaip, kitokiu pavydalu, nebūtinai kad nuostolių ar e, pelno pavydalu, kad ne, bet kad įmonės negalėtų manipuliuoti duomenimis, tos ver, vertybiniai tie duomenys visada turėtų būti išlikti, išlikti suprantami. Galiausiai trumpai dėl to standarto netaikymo draudimo įmonėms. Išklausėme e, visų suinteresuotų e, grupių atstovų ir nusprendėme, kad reikėtų netaikyti devinto standarto, kol nebus paiktas naujas draudimo standartas. Leisėme grinosioms draudimo įmonėms netaikyti devintojo standarto konglomeratai, kuriuose bankininkystė vykdama draugė su verslo modeliais, turės galimybę e, koreguoti atitinkamai e, pelno arba nuostolių skyrių, kad išspręstų jiem e, kylančias problemas. Ir, kai, ir tokias konglomeratams šis sprendimas priimtinas. Taigi, yra alternatyvų. Visiems šis, šie sprendimai yra primtani. Žinoma, kad kai, kurie, kai kurios bankų draudimo institucijos norėtų atidėti 9 dato taikymą vien tik tai draudimo, draudiminiai veiklai, tačiau dauguma investuotojų, su kuriais kalbėjome, draugės su Europos reguliuotojais, pareiškia, kad būtų netinkama e, įmonėms toliau naudoti IAS 39 senąją apskaitos standartą tik tam tikroms verslo e, sritims ir e, taikyti du standartus vienam versle, vienoje įmonėje, tai, būtų pernelik, tai neštų pernelik daug sumaišties. Tai užtikrina investuotojų ir įmonių poreikius e, rengiant finansinės ataskaitas. Ačiū už šią galimybę, ponė pirmininkė. Thank you. And now the floor to Andrew Watchman. Ačiū toliau, Andrew Watchman. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę kreiptis į parlamentą šio labai svarbiu klausimu. Alfred didžiuojasi to, kad e, buvo jie pasitikėta, kad jie galėtų patarti Europos komisiją ir naujas standartas atitinka naujas sąlygas pagal ES reglamentą. Mes labai rimtai vertiname šitą atsakomybę teikinami rekomendacijas vertiname, ar naujasis standartas atitinka um, ribinės vertės tokia, arba e, ribas prit, pritarimų. Tai nereiškia, kad mes pritarėme visiems naujo standarto aspektams. Devintasis standartas e, dėl finansinių instrumentų, tai aišku, yra vienas svarbiausių standartų pastarysiais metais ir praeitą rugsėje mes teikėme rekomendacijas komisijai dėl to, pateikėme priedą, kur detaliau pateikta analizė. Thank you Dėl to, kad šitas devintas standartas e, atitinka apskaitos direktyvų e, principus, rekomendacijos e, pagristos intensyviom diskusijom trukusiam devynės mėnesius, rekomendacija grista platesnių vertimų, kokį poveikį padarytų devintas standartas. Tačiau aš turiu pasakyti, kad mums nepavyko gauti pakankamai domenų, kad galėtumėm atlikti išsamų kokį, kiekybinį vertinimą Aišku, mes nuo pat projekto pradžios 9 metais pradėjome diskutuoti dėl šito standarto ir bandėme daryti įtakos jo e, rengimą atsižvelgiant į Europos suinteresuotos šalių poreikius kalbėta apie išimti draudimo bendrovėms ir teigiama, kad šitas standartas yra tobulesnis negu 39-asis apskaitos standartas ir keliose sritise labiau orientuojamas yra į priekį, kalbant apie atidėtinimus dėl nuostolius ir be to rizikos draudimo nuostatos labiau atitinka tai, kaip įmonės valdo savo rizikas praktikoje. Devintam standarte taip pat numatyti aiškus principai, kur atsižvelgiama į skirtingus subjektus, skirtingus verslo moterius, kad būtų galima nustatyti, kokie, koks yra finansinis turtas, kad būtų galima įvertinti kaštus ir jų tikrąją vertę. Galėtume pasakyti, kad šitas standartas yra labai sudėtingas ir mūsų supratimu tas sudėtingumas nėra perteklinis, tai netrukdo suprasti standarto. Ar Iš to išplaukiančios informacijos manome, kad neišvengiamai bus detalios kairės, turint galvoje, kad sandoriai e, e, labai e, sudėtingi yra, ta ekonomikos sritis, kurias skirtas standartas labai sudėtinga. Norėčiau paminėti porą dalykų susijusių šitos standartų, apie tai kalbame ir savo rekomendaciją visų pirma, tai yra investicijų į akcijas apskaita. Ir pirmo kalbėjusysis minėjo, kad e, tokių e, priemonių turėtojai gali registruoti pasikeitimus verties e, to, tokių priemonių ne pelno nuostolio ataskaitoje. Ir E, toks požiūris priimtimnesnis e, kai kuriems e, ilgalaikiams investuotojams, kad būtų galima išvengti nes, nestabilumo ir vis dėlto skirtingai negu 39 standartė, 9 standartė to negalima perklasifikuoti į pilną nuostolį, kai tos investicijos galų galiai yra parduodamas, kai kurie ilgalaikiai investuotojai mato, kad toks draudimas neleidžia tinkamai atspindėti jų verslo modelio. Tiesą sakant, Uh E, FRAG atiduotų e, pirmenybę tam, kad tai būtų pamanostolio ataskaitoje. E, kadangi tokio verslo modelio, kuriam tai taikoma dabar tarsi neegzistuoja ir galų galime mes padarėme išvadą, kad. Oh Iš tiesų, e, vien tik tai dėl šitos priežasties e, negalima nepritarti šitam standartui. E, kita mūsų rekomendacija yra dėl draudimo SB rengia naują draudimo standartą ir uh, um, greičiausiai tas standartas neįsigalios iki 21-ųjų, tad iš tiesų, jeigu nebus uh, tolesnių veiksmų, draudimo uh, bendrovės 18 metais turės taikyti 9-ąjį standartą, uh, o po to vėl reikės keisti savo apskaitą tik tai po poros metų ir iš tiesų tai uh, uh, gali būti labai žalinga. Uh, Ir ilgainiui tikrai nenaudinga. Dėje Ir dėja paraginus Efraką, Esbanė nesijėmė e, ėmėsi, e, nesėmė veiksmų, pakeitimus patiekšė e, rugsėjį, e, pakeitimas, tikėsimės, tikimės, kad atspindės daugumą frak rekomendacijų, dominuojančios draudimo įmonės galės netaikyti devinto standarto iki 21, tačiau vis dėlto bankų draudai negalės laikytis to. SB pateikus pakeitimą, fraga yra pasirengusi vertinti tą pakeitimą, um, žiūrėti, ar galės pritarti ar ne, vykdant um, mūsų prasinę procedūrą. Dabar komisijos vardu panas Erikas Nadarvovas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū Ekon komitetui už tai, kad surengėt klausimus po tyrimo tikrinimo laikotarpio trukusio trejų, tris mėnesius ir turiu pasakyti, kad e, komisijos nario Hilo atsakomasis laiškas bus e, išsiųstas e, šiandien ir jis turėtų jūs pasiekti. Dabar tas IFRS 9 buvo atsakas į finansavimo kritiką, į finansavimo krizę, į Bazelio komiteto kritiką ir kitų institucijų kritiką. Todėl komisija ir daugelis suinteresuotų šalių, ypač Europos centrinis bankas norėtų, kad e, e, būtų kuo lankščiau, greičiau e, paremta ir įgyvendintas šis standartas. Dabar po kelių mėnesių, dar, kelių metų darbų ir plačių konsultacijų vis dėlto buvo pasiektas šis standartas komisija kartu padarė išvadą po savo sprendimų proceso, kad reikėtų paremti šitą devintąjį standartą ir kad būtų galima numatyti laikotarpį pasirenkti draudimo įmonėms. Tad e, noriu pasakyti, kad visos valstybės narės reglamentavimo komitete dalyvavo ir vėlgi prasidėjo trijų mėnesių tikrinimo laikotarpis, jis baigsis šių metų spalį. Tad visos e, šiaip šalis dalyvavo ir dalyvauja šio standartų rengime ir iš tikrųjų plačiai. Mes e, manytume, kad IFRS 9 turėtų būti e, paremtas, įgyvendindamas, tačiau reikėtų numatyti tam tikrą laikotarpį draudimo pramonėms, draudimo įmonėms kad nes priešingų atvejų, kad joms netektų įgyvendinimo, per dideli įgyvendinimo kaštai. Todėl m, mm, reikėtų. E, mes visiškai pritarėm tarptautinėms pastangoms tam, kad būtų galima spręsti šią problemą. Bet e, tam tikri emitentai gali E, dabar gauti naudos iš standartų, o draudimo e, įmonės, e, bankų draudimo įmonės negalės kol kas pasinaudoti tą priemonę. Ir todėl mes kreipėmės į draudimo įmonės ir jos sakė, kad jų konkurencinė padėtis bus nekokia. Dabar, jeigu banko sprendimas nebus patenkinamas, tai komisija E, imsis atskiro tvirtinimo proceso ir vėlgi čia Europos parlamentui teks vaidmuo. Gret, bet to ilgalaikiai investuotojai mano, kad šis standartas nederamai, e, nedera su jų verslo modeliu. Mes nesitikim, kad bus tam tikrų didelių pakeitimų, pasikeitimų investicijų strategijoje, turint galvoje ilgalaikius investuotojus, nes e, su, e, čia daugelis, daugelis veiksnių e, e, bus. Ir manytume, kad e, vis dėlto ilgalaikiai investuotojai vis dėlto tinkamai paaiškins investicijų strategijų rezultatus savo akcininkams. E, Dabar įgyvendinus šį devintąjį standartą, manyčiau, būtų galima pasvarstyti, ar būtų galima dar pagerinti atskaitomybės e, e, sistemą. Ir mes todėl esam pasirengę kartu su EFRAK e, dalyvauti su IASB diskusijose šią temą. Tad dabar būtų galima, manytume, kad E, taip, čia laikomasi e, e, tam tikro true and fair view, bet šiuo atveju netik, nederamai interpretuojama ES teisės nuostata, nes dabar čia yra kita direktyva, ne apskaitos direktyva. Uh, ir tam tikrose valstybėse narėse numatomos papildomos teisinės prievolės. Tad e, mes dabar norim supra, supra, suvokti, ar jeigu sustiprinus ES taisyklę susijusią su dividendų paskirstimu, ar tai duotų tam tikrų rezultatų, tam, kad būtų galima e, suartinti dividendų paskirstimo praktiką. Dabar dar keletą žodžių apie poveikio vertinimą. Uh, E, mūsų vertinimu šis standartas naujas yra teigiamas, tačiau vis dėlto kol kas dar nega, galutinės pozicijos negalim išsakyti. Pirmiausia, bankai dar laukia šito standarto įgyvendinimo, tai yra patvirtinimo prieš jį įgyvendinant, bet to poveikis šio, šio standarto priklausys ir nuo E, apskaitos tam tikrų nuostatų e, su jomis susijusių darbų. Bet mes e, tikimės, kad vis dėlto tai nesustabdys proceso. Tad mes pritarėm į FRS 9, nes iš tikrųjų tokio standartų reikia per finansinę krizę ir tikrai yra geresnis standartas palyginti su, palyginti su ankstesniais. Be to tokio standarto reikia ir draudimo sektoriui. E, E, ir jeigu pasirodys, kad tas standartas nepakankamas ES lygių, tai vėlgi konsultuodamėsi su parlamentu mes renksim e, geresnį variantą. Ir mes iš tikrųjų e, toliau stebėsim darbą, kuris atliekamas tam, kad tikrai tas standartas neduotų nepageidaujamų, nenumatytų rezultatų bankų kapitalų padėčiai. Tad, ponė pirmininkė, mes tikinam, tikimės, kad Europos parlamentas e, pritars e, IFRS 9 standartui, kuris bus įgyvendinamas nuo 2019 metų. Ačiū. Mes dabar laukiam e, jūsų komisijos nario laiško. ir tikimės, kad laiške, laiške bus išdėstyta tai, e, kad tai dėrės su tuo, ką jūs, e, apie ką jūs kalbėjot. Tad dabar e, laikas, laikas klausimams ir atsakymams. Ir pirmiausia, pradėsim nuo mūsų pranešėjo, pono Stolangerio. Stojo, Stolojano. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ECB pirmininkui, IFRAK e, pirmininkui už informaciją pateiktą apie IFRS 9 standartą. Kartu noriu padėkoti savo e, komandos e, nariams, kurie tikrai daug dirbo IFRS 9 klausimų vyko nemažai diskusijų, klausimų dalyvaujant e, atitinkamos pramonės e, atstovams šiuo klausimu. Na, o mūsų politinė frakcija pritarė IFRS 9 standarto rengimui ir įtvirtinimui. E, šis standartas geresnis už dabartinį nors aišku yra tam tikrų problemų su juo susijusių, bet e, mūsų galva jis geresnis. Na, o dabar dar prieš kelias dienas mes gavom Europos bankų federacijos poziciją. E, šioji federacija pasisako, kad e, IFRS 9 būtų įgyvendinamas, ar jam būtų, jis būtų patvirtintas nedelsiant. Mes jau turim tam tikrų minčių apie galimą šio standarto poveikį. Antai Europos bankininkystės institucija jau padarė tam tikrą išvadą, kad 30 procentų mm, padidės e, bankų, bankų tiesiog e, turto padėtis nes bankai dabar jau vertina konkretų poveikį, kurį šis devintas standartas padarys jiems. Ir dabar bankininkystės institucija tikisi spalio mėnesį dar šių metų pateikti galutinę ataskaitą. Mes žinom, kokia yra Europos centrinio banko e, pozicija. Ja įsakė banko pirmininkas Mario Dragis Jis irgi aiškiai pasisakė už e, IFRS 9 standarto patvirtinimą. Dar pasakysiu aiškiai, kad e, gavom kartu ir e, sulaukėm kartu ir neigiamų reakcijų iš e, dalies tam tikrų įmonių, kurioms teks įgyvendinti ar laikytis šio standarto. Ypač tokių įmonių, kurios, tai yra draudimo įmonių, savitarpio draudimo įmonių, jos baiminasi būtent dėl galimų investicijų didė, poreikio didesnio. O ir buvo pateiktas toks e, argumentas, kad, kad vėlgi uh, mm, tam tikrų praradimų, nuostolių mm, nestabilumas padidės. Bet aš prisipažinsiu, aš nelabai suprantu, e, dėl kokios priežasties e, tos mano paminėtos įmonės, tam tikro sektoriaus įmonės e, tarsi priešinasi. Taip, kaip aš suprantu, tikroji to priežastis tai paskatos susijusios su turto valdymu, turto valdymo dalykais. Ir kaip tik dėl to tos mm, įmonės nenoriai norėtų taikyti tą, tą, tą standartą mm, visoms turto operacijoms. Ačiū, pervanš berės. Labai ačiū. Taip, išklausėm trijų prelegentų, išgirdom tris skirtingus požiūrius. Ir mūsų komitetui, aišku, svarbu gauti atsakymus į mūsų laiško klausimus. Uh, ir kartu spręsti iškeltus klausimus, čia paminėtus klausimus. Dabar dėl bankų ir draudimo įmonių klausimų. Tai ir labai svarbu, kad komisija atsižvelgtų į mūsų įsakytą nerimą. Ir vėlgi e, svarbu, kad tas IFRS 9 standartas e, įsigalėtų dar prieš pasiruošiant draudimo įmonėms. Bet mes būtent apie tai kalbėjom, bet atrodo, kad komisija neįsiklausė. Na, o dabar dėl ilgalaikių investicijų. Tai e, apie tai užsiminė ponas Stolojanas per įvairius klausimus beje. Ir dažnai keliamas klausimas, E, ar mes norėtume, kad šita standartas vis dėlto įsigaliotų, mes e, nedviprasmiškai sakom taip. Bet man krito į akį štai kas, kai komisija kalbėjo apie apskaitos normas ir minėjo, kad tai nėra svarbiausias pirmasis kriterijus, pagal kurį būtų galima nustatyti um, investicijų strategiją, turiu galvoje kartu ilgalaikių investuotojų invest, investavimo strategiją. Gal iš dalies tas argumentas ir teisingas, bet kodėl dabar e, buvo sukurtas tas IFRS 9 standartas? Nes, jis, e, nes dabartinis standartas turėjo nepageidaujamą poveikį pramoniai. Ir dabar kalbant apie ilgalaikį tokius e, investuotojus tai yra esminis klausimas. Nes, e, sakykime, finansų e, rinkose šiaip jau jų padėtis yra gana jautri ir todėl nereikėtų, nereikėtų e, pamiršti e, E, kartu neigiamo poveikio, kurį galėtų daryti šio devintojo standarto taikymas. Taip, čia buvo pasakyta, kad atliekamas poveikio vertinimas ir panašus argumentai buvo pasakyti, bet kita vertus, e, poveikio vertinimas paprastai visada buvo naudojamas tam, kad būtų galima kažkaip prastumti vieną ar kitą teisės aktą. investicijų klausimas nėra šiaip jau nesvarbus klausimas. Maničiau, labai svarbu laikytis tokio metodiško požiūrio, kuris leistų užfiksuoti tam tikrus pavojingus signalus. Ir kita vertus, aš manyčiau, kad vėlgi vis dėlto tas standartas gali daryti ir neigiamą poveikį e, ilgalaikiams investicijoms, uh, kurios ir dabar jau e, yra tokioj gana jautrioj padėti. Ponas Kamalis. Ačiū, norėčiau visų pirma padėkoti EFRAG ir IASB. Kaip žinote, parlamentas skeptiškai vertino šiuos standartus ir jūs visada buvo pasirengę atsakyti į mūsų klausimą ir esame štai dėkingi. Uh, Ir norėčiau visų pirma pakalbėti apie teisinius patvirtinimo kriterijus. Būtų naudinga parlamentui svarstant šiuos standartus, jeigu galėtume susipažinti e, su pagrindu, kurio remdamasi komisija davė pritarimą, taip pat apskaitos reglament, standartų reglamentavimo komiteto sprendimą, teisinius patvirtinimo kriterijus. E, norėčiau pamatyti. Žinau, kad e, komisija žino apie parlamentui rūpimus klausimus. Mes apie tai kalbėjome savo iniciatyvą parengtame pranešime ir rašte nusistame komisijai praėjusį mėnesį dėl prociklinės, e, procikliško, e, procikliškumo skatinimo. Ir taip pat norėčiau pasakyti, ką aš kaip sudėmėsi vertindamas tuos kriterijus. Ponas Vočmeda apie tai kalbėjo Bet man vis dar kyla klausimų dėl e, sampratos interpretavimo ir teisinio paradokso. Nežinome, kad egzistuoja skirtingų teisinių nuomonė ir žmonės cituoja skirtingas nuomonės, tą reiktų išspręsti. Ir apskaitos e, direktyvos ir, ir e, teisingumo teismo jurisprudencijos aspektai taip pat turėtų būti išaiškinti. E, Dar vienas dalykas. Penktoje apskaitos direktyvoje kalbama apie e, stuardo paslaugas. Vadovas privalo e, e prisimti atsakomybę ir, ir, ir e, sumokėti dividendus, tačiau tai apriboja galimybės e, apsisaugoti nuo nuostolių ir taip pat atitinkamai e, apriboja direktoriaus vadovo atsakomybę. Džiaugiuosi, kad e, pasirinktas naujas, pristatoma šis naujas nuostolių modelis, bet man kelia įtarimų siūlomas laikotarpis, nes vienerių metų galimų nuostolių atskaitos laikotarpis nėra pakankamai ilgas bankams prieš krizę vieno vienerių metų modelis nevo, nepasiteisino be metodologijos, vertant prognozes, jų vidinių pobūdį. Tai man kelia susirūpinimą. Sprendimas bandyti atsižvelgti į galimus nuostolius vis tiek lieka vidinių sprendimų. Taip pat atžvelginti tai, kad metodai yra tikrai sudėtingi ir vienas iš kalbėtojų, vienas iš kalbėtojų sakė, kad jie nėra labai sudėtingi, yra nesusipratimo ir žmogiškų klaidų erdvė todėl reikėtų apsispręsti, kokiu pagrindu įvertinti galimus nuostolius tai bus svarbiausi klausimai, kuriuo, kuriuos bandysime atsakyti, nagrinėdami šios pasiūlymus. Thank you, Koravan. Ačiū, Koravan Ubenhoiten. Nubenhoizen. Ačiū, pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti čia kalbėtojams, kalbėjusiems atstovams už jų pasisakymus svarstydami pavertimo vertybiniais popieriais dokumentą, mes kalbėjome apie e- PSD sampratą. Tai yra e, paprastas, skaidrus ir standartizuotas. Tokius reikalavimus keliame e, siūlymams. E, būtent standartizavimas neturėtų būti problema. Bet norėčiau. Norėčiau laikyti standartų e, ir manau, kad kiek įmanoma vengti išimčių dėl e, paprastumo sampratos. Galima apginčytis, ar tai yra paprasta ar ne. Administracinės naštos klausimas dar nesvarstytas, bet galbūt galėsite pakomentuoti tai ir paaiškinsite, kaip bandėte sumažinti e, administracinę naštą iki minimumo. Ir svarbiausias žodis čia, sakyčiau, yra skaidrumas. Tai yra mūsų diskusijų centras. E, pažvelkime, kas vyksta su Italijos bankais. Ten yra tiek daug toksinių paskolų. Mes, norim, mes nenorime dar labiau apsunkinti banką. Nebe, nebe, nebe norime leisti bankams e, toliau apsimetinėti ir toliau vystyti tokią pačią veiklą. Todėl gal galite paaiškinti, kokia būtų e, Italijos bankų padėtis dabar, jeigu IFRS 9 jau galiotų? Antras klausimas. Taip pat susijęs su ilgalaikėmis investicijomis. E, daug jau apie tai pasakyta, bet mane glumina štai kas. Aš esu iš Niderlandų, svarbiausi e, mūsų ilgalaik investuotojai yra Olandijos pensijų fondai. Jie sako, kad jiems į FRS 9 nekelia jokių problemų. Kaip gali būti, kad vienai investuotojų grupiai e, tas standartas neleidžia investuoti, o kitos didelės investuotojų grupos tikia, kad tai visiškai neproblematiška. Gal galėtumėte pakomentuoti? Ačiū. Fabio Demazi. Ačiū Fabio Demazi. Ačiū. Apskaitos standartai gali turėti didelio makroekonominio poveikio, kaip ir matėme per finansų krizę, e, kaip pavyzdžiui, e, koks, kokie buvo e, užstatas, už kurį buvo duodami kreditai Svarbu, kad viskas nebūtų palikta privačių investuotojų klubui, standartų nustatymas, bet komisija turėtų e, sureaguoti į parlamento reikalavimus. Norėčiau apsiriboti dviem klausimais, kurie. E, ir prisiminti laišką, kurį pasirašė mūsų pirmininkas e, Birželio 16 šių metų. Viename iš to laiško dalių sakoma, Mes abejojame, ar IFRS 9 padės e, išspręsti e, finansinės krizės pasiekmes ir e, pasiekti tikslų, kur, kuriuos iškėlė didysis dešimtukas. E, finansinio turto, e, finansinio turto pro, e, vystimosi procesai gali būti paskatinti, gali būti procikliški. Žinome, kad Lordas Hilas e, E, susidūrė su kai kuriais sunkumais po, Brexit devin, po Brexito, bet aš dėlto norėčiau, kad informuotumėte mus, tai koks laiško, kurį jūs, koks atsakymo, kurį gavote turinys. Laiške pasakyta, kad nesant tinkamo poveikio vertinimo, naujų reikalavimų vėdimas, taip pat finansinio stabilumo klausimai išlieka neaiškus. Aš tikrai nedaug išgirdau šią temą. Jūs sakėte, kad nėra pakankamai duomenų, kad viskas yra sudėtinga, kad sudėtinga parengti visapusišką eksantę poveikia vertinimą. Tačiau aš, su, aš žinau, kad mes prašome galimybės ekspost vertinimą į, į, įvertinimą parengti, bet nežinau, na, net jeigu uh, laiškas mus pasiekė laiku. Gal galėtumėte informuoti, kaip komisija rengėsi reaguoti iš šios konkrečius prašymus? Ačiū, Svengi Goldė. Vėluojame daug. Viskas jau beveik pasakyta. E, iš esmės, komentuodamas klausimus, manau, kad viskas ir visi e, jau pasis, pasisakė. Turiu klausimą EFRAG institucijai dėl jų pastabų apie poveikį investi, ilgalaikiams investicijoms ir kaip tai atitinka jūsų atstovo pasisakymą ar e, susitikime, kur jūs sakėte, kad standartas gali, tikėtina, gali neigiamai atsiliepti e, investicijoms į nekilnojamąjį turtą. E, galimybei pas, investuotojų pasirinkimų investuoti į nekilnojamą į turtą. Atž... E, komentuodamas jūsų šiandienos pasisakymą, galiu pasakyti, kad e, na, girdžiu daugybę susirpinimo balsų iš įvairių e, atstovų, atstovų grupė, apie tai kalba ir kolegos. Nenoriu viso to kartoti, bet turiu pasakyti, kad man iškyla metodologinė problema. Parlamentas pradėjo atvirą ilgą procesą ir daugybės interesuotų institucijų, komisija EFRAG e, ir kitos dalyvauja ir teikia savo pasiūlymus. Paskui buvo nusiustas laiškas ir mes balsavome dėl pranešimo. Aš norėčiau sužinoti jūs, apie jūsų atsaką į parlamento sprendimą. Taip pat norėčiau išgirsti EFRAG atsakymą ir A ir E SB atsakymą, atsaką į mūsų balsavimą, nes tai būtų buvę bent jau pagarbos ženklas. Džiugiuosi čia jūs matymas, ponė Hogarfos, bet dėja pasigėdau bet kokios reakcijos į, į, į tuos mano minėtus aspektus. Tai taip pat būtų pagarbos ženklas, parodymas, kad rimtai atžvelgiama į parlamento nuomonę ir žodžius. O dėl komisijos mane nustebino tik vienas dalykas. Viena vertus mes susitarėme dėl geresnio reglamentavimo principų. Komisija neparengė tinkamo poveikio vertinimo. EFRAK negali parengti poveikio vertinimo, e, e, išnagrinėti makro, išanalizuoti makroekonominio poveikio. Ir dabar mes dar nesulaukėme atsako į savo laišką, bet prieš vasarą e, paaiškėjo, kad mūsų pežiūros laikotarpis sutrumpintas. Turiu manį jūsų patiktą rekomendaciją dėl, dėl patvirtinimui. Reikia tinkamų sprendimų. Man atrodo, kad tai netitinka nuo širdaus bendradarbiavimo principų. Uh, kuriuos reikėtų rimtai gyvendinti, nes visos partijos išreiškė susirūpinimą išdėstytą laiške ir e, jeigu nebuvo reakcijos į sprendimus, dėl kurių balsavome, tai bent jau dabar patvirtinkite juos ir iki vasaros me, mes, jūs tiesiog mums, mus informuojate, kad prieš vasaros atostogas mums sutrumpinamas laikas atsakymai parengti. Ačiū. Thank you very much have to say that uh, indeed uh, I appreciate your. Ačiū. Turiu pasakyti, kad uh, vertinu jūsų pasisakymus. Bet uh, turiu pasakyti, kad išsakėm daug nuogastavimų. Uh, ir e, laiške, ir kai kurie kalbėjusi dabar tai dar kartą akcentavo, turite galimybę dabar tai atsakyti, panas Vakirvos, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Ir panas Tolojanas, ir panas Domazė klausė, ar standartas e, reikš, kad bus geriau atspindėta tikroji vertė. Nebūtinai viskas priklausys nuo bankų verslo modelio. Uh, naujasis e, e, klasifikavimas ir vertinimo kriterijai nelabai skiriasi nuo e, galiojančio standarto TAS 39, nedaug pasikeitimų tikimasi, nes, pavyzdžiui, Australijoje pati pirma patvirtino tai ir parodė, kad turtas sumažėjo 30 milijardų Australijos dolerių. Tai yra turtas, kuris fiksuojamas nu, teisinga tikrąją vertę. Tad nelabai didelis sumažėjimas buvo dėl panios Vereš klausimo dėl ilgalaikio investicijų. Aš pri, pritarčiau su pane Perenč, kad jeigu standartas atgrasytų nuo ilgalaikio investicijų, tai būtų problema. Aš nuoširdžiai tikiu, tikrai, kad taip tikrai nėra. Įžangoje bandžiau pasakyti štai ką. Kodėl E, tam tikri ilgalaikiai investuotojai kritiškai vertina standartą. Jie mano, kad tai e, lems pernelyg didelius sviravimus, nestabilumą. Ir savo įžangoje sakau, kad 39 e, standartų remintis galima manipuliuoti pajamomis. Ir aš manau, kad tai tikrai netitinka ir su tų, kurie patikė savo pinigus ilgalaikiam investuotojam. Jie turi matyti realybę. O o ne kažkokia tai pagražinta e, realybė, ne, ne dirbtinį stabilumą matyti. Tai nebebus įmanoma. Kartu aš nemanau, kad tai būtinai reikš didesnį nestabilumą, nes e, dabar e, nuostolius investicijų akcijas galima asvindėti e, taip, kad tarsi visą tai, tai užslepiama yra, o po to viskas susikaupė, susikaupė, susikaupė ir reikia atspindėti viską iš karto ir tada iš tiesų tas e, ir, ir kyla labai didelis nestabilumas. Aš manau, kad šitas standartas lems ilgalaikį stabilumą, o, o tai tikrai pasitarnaus ilgalaikiam investuotam. Dauguma jų puikiai supranta, kad investicijos į akcijas. Uh, E, iš tiesų gali, gali kisti, gali kisti jų vertė ir trumpojo ir ilgojo laikotarpio ir jie tikrai nenori dirbtinai kažkaip tai užglostyti tos vertės pasikeitimus. Uh, Vienas kalbėjusių minėjo Niderlandų pensijų fondus, jie yra stambiausi investuotojai pensijų fondus pasaulyje, kalbėjusiu su jais ir jie kiekvieną dieną susiduria su verties pokyčiais ir jam tai nieko nauja nėra, jie pritarė standartui. Yra įmonių, kurios apskritai netoleruoja jokio e, ne, nestabilumo, tai jo, jos turi galimybę investuoti kit, kitur ir tada to nestabilumo nebus. Na, e, aišku, visuomet tos gali būti, kad taip investicijos bus atspindėtos e, kitose bendrosiuose pajamose. Visuomet tą galimybę gali pasinaudoti. Tad tai būtų sprendimas tai primtinas visiems. Kaip suprantu, yra e, nuogastavimų, bet kaip įprasta mes e, e, atliksime įgyvendinimo vertinimą po to, kai bus praėjus dviem metams patvirtinus standartą. Ir tuomet pas, pasižiūrėsime, ar iš tiesų mažiau ilgalaikių investicijų yra, bet aš tikrai nesitikiu, kad taip atsiteks dėl uh, E, poveikio vertinimo. Na, ne visi žino, kad tai labai sudėtinga yra. Ponas e, Stolojanas e, minėjo BI ataskaitą, dabar kalbama apie 20 procentų atidėjimus, kas yra įdomu, kad prieš porą metų patvirtinus standartą, matėm tokius tyrimus 30-50 procentų. Ir mano įspūdis yra toks, kad e, banko priežiūra, e, priežiūros institucijos pradėjo kur kas labiau e, kištis ir iš tiesų tai labiau atspindima yra pelno, pelno nuostolio ataskaitoje. Tai aš manyčiau, kad šiaip poveikis turėtų būti suvaldomas. Ponas Kamalis kalbėjo be, ki, be kita ko apie teisinius dalykus, tai paliksiu komisijai, bet taip pat kalbėjote apie paskirstytą pelną Ir aš suprantu, jums e, kyla, e, kyla tokia e, abejonė, kad įmonės neturėtų tokio, tokio pelno, kurio neturėtų. Tai iš tiesų paskirstytas pelnas nėra realizuotas pelnas, nes e, iš tiesų yra realizuoto pelno, realizuoto pajamų, e, kurios labai svarbios ir tai gali būti praištinga bendroje. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė yra para įmonių, kuriuom kyla didelė problema. E, jas grasinama parduoti iš tiesų yra, nes jų pensijų įsipareigojimai labai dideli yra ir labai dideli nuostoliai. Uh, Tad iš tiesų labai paprasta būtų prilyginti e, paskirstytą pelną realizuotam pelnui, nes realizuotų pelnų galima manipuliuoti. Ir kaip tik tai todėl darome tokius pakeitimus. Buvo kalbėta apie a, principą STS, kad tai turi būti paprasti skaidrus ir standartiniai standartai. Na, nie, jie niekuomet nebūna a, paprasti, nes ekonominė realybė sudėtinga yra, o, o jie ją yra atspindi. Bet iš tiesų mes bandome remtis kuo, la, a, kuo labiau a, tai, tuo, kas egzistuoja, turimais modeliais. Ir E, kaip būtų, jeigu tokia sistema būtų buvusi įdėkta krizės e, e, metu arba kilus kryčiai? Aš manau, kad su daugeliu nuostoliu būtų susitvarkyta kur kas greičiau ir Europai nereikėtų vargti su tokiu nestabilumu bankų sektoriu, kaip kad dabar yra. Ačiū pirmininkė. Pone Gigoldai, ne visai supratau Ar jūs turite galvoj pranešimą, kurį ką tik tai parengė Europos parlamentas? Mes, mes, mes tikrai su džiaugsmu atsakysime jums į tai. Ponas Pačmanai, e, tris minutės jums, jeigu galima. Ačiū. Ačiū už puikius klausimus. Dėl to, ką sakė ponas Tovenas dėl valdomo fondo klausimo. Uh, dėl vykstančių diskusijų, dėl to, kad e, prie, e, investicinės priemonės į, į akcijas nėra tarsi e, transformuojamos valdomus fondus. Frag komentavo e, tai e, e, savo patvirtinimo rekomendacijoje, kad būtų galima tą klausimą išspręsti, tai reikėtų pasigilinti į valdomo fondo pametinės investicijas ir tai tiesiog gali dar labiau sudėtingesnių padaryti standartą. Pone Gyguldai, jūs sakėte, kad Efraga yra pasisakęs dėl to, kad bus e, linkstama išlaikyti ilgalaikės investicijas. Na, e, Aš e, tiesą sakant, nežinau tokių pasisakymų Efrago. Mes sakome, kad įrodymų, įrodymai riboti. Ir mažai tikėtina, kad investuotojai keistų savo investicijų strategiją. Galbūt mane kažkas tik klaidingai interpretavo, bet aš tikrai ne, net pažįstu komentarų, kuriuos jūs priskyrėte Frankui. 15 metais buvo, tai tiesą sakant, dar prieš man pradedant dirbti, tai ne, negalėčiau komentuoti. Jeigu tai buvo rugsėje, galbūt mūsų analizė po to pažengė į priekį remiantis įrodymais, tikrai negalėčiau komentuoti. Dėl to, kas buvo pasakyta dėl paprastumo, iš tiesų e, buvo bandyta parengti kažką tai tokio, kas, kas būtų paprasčiau, kad būtų paprastesnis standartas, kad būtų mažiau būtų, kaip būtų galima valdyti finansinį e, turtą. Ir, e, man regis, Einšteinas yra, yra pasakęs, padarykite viską, kaip man paprašiau, bet, bet nedar paprašiau ir iš tiesų uh, E, viską labai susiaurinus, gal būtų viskas per nelik supaprastinta ir nebūtų atsižvelgta į visus susijusius verslo modelius. Dėl e, legalumo, tiesą sakant, aš e, esu buhalteris, paminėsiu tik vieną dalyką. Efragas buvo apkaltintas tarsi tuo, kad neteisingai aiškino tą tikrai teisingą vertę remiantis e, teisės aktais. Na, iš tiesų, jeigu mes neteisingai interpretuojame, tai visgi aš galėčiau pasakyti, kad mes labai skaidrus esame. Skaidriai pristatome tai, ką, ką darome, mes nagrinėjame rezultatus to, kas yra, e, tarkim, pakankama e, in, informacija. Ir tą savoką sukūrė buhalteriai, kad galėtų uh, um, pagrysti tai, kaip atlieka vertinimą apskaitos proceso metu. Ačiū. Užduota daug klausimų. Mano kolegos jau daug jų atsakė, tad pasakysiu tik tai dėl finansinės krizės aspektų, kad e, standartas e, leis e, koreguoti galiuojančius atsakomybės reikalavimus. Na, um, iš tiesų Be to reikėtų pasakyti, kad e, e, komitas užsakė e, tyrimą dėl finansinio stabilumo ir tai ten taip pat buvo pasakytas mandatas prisideda prie finansinio stabilumo. Uh, Ir e, dar norėčiau pasakyti dėl poveikio vertinimo, tai labai svarbus klausimas ir kaip sakiau savo žanginėse pastabose, mes tai labai rim, e, rimtai vertiname, tačiau kol kas per per anksti kiekvienų požiūrių vertinti standartą ir pats sektorius ir B dar vakar pasakė, kad uh, iš tiesų uh, įvertinti uh, poveikį praktiškai jau diegus standartą. Dabar galima tik vertinti kokybę. Vis dėlto visiškai pritarėme, kad tvirtinama turėtų būti remiantis detaliu vertinimu ir Ir aišku, vėliau reikėtų atlikti poveikio vertinimą, siekiant dar patobulinti standartą. Vis dėlto e, dėl standarto buvo e, labai daug e, konsultuojamas ir EIB ir EFRAGO ir remtasi labai detalė informacija ir duomenim. Mes, aišku, stebėsime, kokį poveikį padarys standartas įdėgus ir, aišku, skirsime didelį dėmesį tam, jeigu kartais būtų neigiamas poveikis dėl kai kurių finansinių priemonių spindėjimo skaitai, ypač kai tai yra investicijos į akcijas, mūsų ilgalaikė politika turėtų būti tokia, kad nekenktų bendra, e, bendram ES tikslui skatinti ilgalaikės investicijas. Ir būtent tokiu būdu e, FRAG teikia savo rekomendacijas dėl patvirtinimo ir taip pat konsultavimas su ilgalaikiais investuotojais e, dėl atskaitomybės klausimo ir iš esmės tai turbūt būtų elgsenos klausimas ir sunku yra įvertinti, gal iki investuotojai keistų savo investicijų e, strategiją, jeigu pasikeisto skaitomybės e, reikalavimais ir e, nė, nėra kažkokių tai prie, priežasčių investuotojam rinktis skolos popierius, o ne investicijas į akcijas. Todėl manytam, kad nėra pakankamai įrodymų. E, numatyti kažkokias tai išimtas dėgiant standartą. Vis dėlto mes stebėsime kartu su FRAP ir SB standarto sukeltas pasiekmes, kai kas jūsų klausė Kaip mes išspręsime standarto sudėtingumo problemą, standartas apriepia e, tris apskaitos rytis, e, tai yra klasifikavimas, e, vertinimas ir rizikos draudimas. Ir iš tiesų e, šitas standartas kur kas e, mažiau sudėtingas negu tas standartas. E, jo sudėtingumas yra primtinas, turint galvoje, kad šitas modelis yra, yra progresyvus, žvelgia į ateitį yra objektivus ir bet galėčiau pasakyti, kad e, siekiant e, e, spartesnio dėgymo, tai galėtų taikyti smulkesni bankai. Visgi pritarėme tam, kas pasakyta parengtoje studijoje, kad šitas standartas bus patikimesnis negu ankstesnis. Pabaigoje, pirmininkė, pasakysiu, kad e, bus parengtas raštu atsakymas į sakytus klausimus. Mes džiaugiamės diskusijom su parlamu dėl šito labai svarbaus standarto, dėl to, ką, e, ką sakė panas Kamalė, dėl teisinių klausimų. Pabandysiu trumpai atsakyti. Mes savo patvirtinimo e, rekomendacijoje paaiškiname, kodėl yra kaip tik tai patenkinti tokia teisinė teisiniai reikalavimai. Prieš porą dienų yra paskelbtas e, netgi atitinkamas leidinys ir mes manome, kad e, tai padaryta laikantis visų reikalavimų. Labai ačiū. Tikrai vyko labai svarbi diskusija. O dabar parlamentas e, toliau svarstys reglamento klausimus. E, rugsėjo 7 dieną yra numatytas terminas, iki kurio galima pareikšti prieštaravimą. Tad norėčiau pasveikinti poną, padėkoti ponui Hogernamui, Watchmanui ir EFRAK pirmininkui. Dabar galim pereiti prie balsavimo. Pirmiausia, taip dar e, svarbus balsavimas IOP klausimų mm, trialogo dėrybų rezultato patikrinimas. Dabar vėlgi, dabar bandymas, tiesiog pasitikrinkim, ar veikia e, aparatai. Baigiam balsuoti. Vyksta bandymas. O dabar jau galim balsuoti tikrai į, dėl į jop skirto teksto. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Noriu pasveikinti pranešėją. Gal jūs norite dar tarti žodį? Labai trumpai, labai trumpai. Labai trumpai, pirmininkė. Koks yra tikslus rezultatas, jūs matot? Matot rezultatą. 47 už balsavo, 4 prieš, 6 susilaikė. Tad labai trumpai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie tikrai labai daug dirbo su manimi. Norėčiau padėkoti visiems darbuotojams ir ypač įrašykite posėdžio protokolą. Ačiū Ivo ir Tašį už tai, kad tikrai sudarėt puikias sąlygas, e, dėl kurių tikrai mes pasiekėm tokį gerą rezultatą ir pensijų e, politika, jopus e, iš tikrųjų labai padėtis pagerės dėl šito tokio minimalistinio, kad ir minimalistinio, tačiau vis dėlto sutarto teisės aktų. Tad dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Tad labai ačiū, vėlgi noriu padėkoti kartu visiems ir šešėliniams pranešėjams, aišku, mums pasisekė, mes e, turim puikų sekretoriatą ir iš tikrųjų ir per ateinančius mėnesius galėsim ir toliau taip tęsti darbą. O dabar balsuosim dėl prospekto. Pirmiausia, A kompromisas, prašom. Kei, nežinau, ar dabar pagal 169 taisyklę dėl pakeitimų uh, pakeitimų. Tai EKR norėtų formaliai paprieštarauti keliems e, pakeitimams žodžių, kurie visai tik tai prieš kelias valandas pasirodė. E, N, K, K ir dvigubas V šiaip jau prieštarauja e, tiems kompromisiniams pakeitimams, su kuriais mes taip uh, su kuriais mes e, taip sunkiai dirbom ir pasiekėm sutarimą, ir, o dabar tie paskutinę akimirką pateikti pakeitimai greuna kompromisus ir be to pagal galiojančią taisyklę vėlgi nėra atitinkamo e, skaičiaus surinkta tam, kad būtų galima balsuoti dėl pakeitimų. Dabar dėl mūsų pakeitimų, kuriuos mes pateikėm, e, kuriais keičiami tam tikri kompromisiniai pakeitimai, jie buvo pateikti vakar 12 val. 50 minučių. Negalime sakyti, kad čia paskutinė akimirka. Nežinom, kad mūsų komitete darbas e, vyksta toks, kad yra tam tikra insiderių grupė, kuri mobilizuojasi tam tikrais atvejais ir būtent e, net tam tikrų paskutinių momentų, e, tai būtent tuose grupėse paprastai išsikristalizuoja pozicija. Ir mes kaip tik pateikėm tokią tvarką tris pakeitimus, jie mums atrodo svarbus. Pirmiausia, vėlgi buvo kalbama dėrybininkų e, grupėje apie tai, kaip būtų galima pagerinti prospekto reglamento peržiūrą ir kaip e, pasiekti kuo didesnę konvergenciją tarp nacionalinių e, praktikų. Tad e, ir vėlgi čia aš suprantu, kad nesutinka pranešėjas su būtent žodiniu mūsų pakeitimu, Bet e, čia, manyčiau, tikrai būtų galima numatyti, mūsų pakeitimu mes ir sakom, kad reikia numatyti tam tikrą savotišką elgesio ne kodeksą ar gairės nacionaliniams institucijoms, kurios turi jų e, laikytis. E, Esma, sakykime, gali pateikti principą, E, privaloma ar parengti tam tikras gairės. Ir EPP, ALDE frakcijos sutinka su tuo, kad galėtume svarstyti gairių klausimą ir tikrai, manyčiau, būtų gaila atsisakyti to mūsų žodinio pakeitimo tekstui. Taip, antra, vertimo klausimas. Nemanau, kad tikrai būtų gera praktika kad prospekto dokumentas e, būtų e, skleidžiamas e, kalba to, kalba to asmens, kalba suprantama tam asmeniui, kuris įsigijo prospektą. Mm, prospektą arba, sakykime, reglamentavimo institucijoms. Ir čia vėlgi pasiremsiu reglamento atitinkamų straipsnių. Pirmininkas, taip, kaip jau sakiau, pateikti e, pakeitimai e, žodžių ir, aišku, yra numatytas tam tikras slengstis, e, kurį, kurį pasiekus galima, galima paprieštarauti, bet kita vertus vėlgi pasiremti aplinkybę, jog pakeitimai pasirodė paskutinę akimirką kad tai negalioja. Tad tokia yra tvarka. Jūs dabar išgirdot, kokie yra žodiniai pakeitimai. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas. Jo yra dvi dalys. Kas už dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. G kompromisas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko priimtas. Aš, A kompromisas e, e, priimta. I kompromisas, kad už, prieš, susilaiko priimta. Jo kompromisas, jo yra trys dalis. Kas už pirmą dalį, kas prieš ją, kas susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaiko priimta. K kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. L kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. M kompromisas su žodiniu pakeitimu. Man reikia aiškiau matyti jūsų pakeltas rankas. E, atmestas žodinis pakeitimas, tad balsuojam dėl M kompromiso be žodinio pakeitimo. Kas už jį, už kompromisą, kas prieš, susilaiko. Priimta. N kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. O kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. P kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Atsiprašau. 5, 4, 8 pakeitimas e, žalieji. Kas už, prieš susilaiko atmestas. Q kompromisas su žodiniu pakeitimu ir buvo pareikštas prieštaravimas žodiniam pakeitimui. Tad mes turim balsuoti dėl Q kompromiso be žodinio pakeitimo. Taip, padėtis aiški, bet galim pasitikrinti dėl pakeitimo 548, 548. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Tad dabar e, eikim prie Q kompromiso pirminio teksto be žodinio pakeitimo. Kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas. R kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. S kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. U kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. V kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 632 pakeitimas, kas už jį, prieš, susilaiko, atrodo, EFDD truputį kitai balsavo, tad pasitikrinkim balsuodami elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas. 663 pakeitimas, 633 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. E, dviguba V kompromisas su pakeitimu žodžiu ir jam pareikštas prieštaravimas. Tad balsuokim dėl e, dvigubo V kompromisu, kas už susil, prieš susilaiko priimtas. 639 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. X kompromisas, kas už jį, kas prieš jį susilaiko priimta. Y kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Z kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. AA kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. AB kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Ne, čia pakeitimas, bet jis atkrenta. AC kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimtas. AD kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimtas. AE kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. AF kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. AG kompromisas kas už, prieš susilaiko priimtas. priimtas. A, jo kompromis, aha, kompromisas už, prieš susilaiko primtas, A, J kompromisas, AI, J kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, AK kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, AL už, prieš susilaiko priimtas, kompromisas AM už, prieš susilaiko priimtas, priimtas Kompromisas AN už prieš susilaiko priimtas. Kompromisas AO, kas už prieš susilaiko priimtas. Kompromisas AP už prieš susilaiko priimtas. Kompromisas AQ už prieš susilaiko priimtas. Kompromisas AR už prieš susilaiko priimtas. 139, 239 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Atsiprašau, atsiprašau. AS kompromisą praleidom, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Kompromisas AT, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromisas AU, kas su žodiniu pakeitimu ir paprieštaravimas buvo tam žodiniam pakeitimui, tad balsuosim dėl pirminio kompromiso AU, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. O dabar balsuosime dėl viso taip pakeisto teksto vardinių balsavimų. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 45 e, už, 9 prieš, 5 e, susilaikė. Taip, kažkas paprašė žodžio. Taip, dėl rezoliucijos balsuojam teisė, kurios e, vardinių balsavimų pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 45 už, 7 prieš, 10 susilaikė. Toliau dėl pozicijos dėrybose su taryba. Gal pirmą pranešėjas, bet pirmą taip išklausykim pranešėjo pasiūlymo, o po to tada suteiksim žodį komentarams. Yeah, well, you, I, like Ačiū pirmininkė, norėčiau paprašyti leidimą pradėti dėrybas. Paimant žveres. E, mūsų, dėl mūsų pakeitimų, kuriuos laiku patikėme, neturėjome galimybės balsuoti. Nemanau, kad yra pakankama bazė e, suteikti parlamentui leidimą dėryboms. Manau, kad reikia plenarnėje sesijoje tą klausimą spręsti. Ar bus dar kokiu nors pasisakymu, tuomet balsuojame dėl pasiūlymo tiesiogiai pradėti dėrybą su taryba. Reikia kvalifikuotos balsų daugumos, kaip žinote, kas už. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Siūlymas atmestas. Todėl e, klausimas bus svarstomas plenarinėme posėdyje. Yeah. So we... Sorry, we still have to vote uh, on the composition. Turime balsuoti dėl darybinės komandos sudėties, dėja turime padaryti dabar. Galvau, kad tą klausimą galėsime daryti e, e, vėliau. Kas už pasiūlytą e, komandos sudėti. Kas už? Tai kas prieš susilaikė pritarta. Ačiū. Posėdis baigtas, pratesime po pietį.